cominciamo i nostri lavori. Al solito avverto che questa nostra. Siūlau pradėti darbą. Norėčiau priminti, kad mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Meglio. <laughs> allora, si sente adesso? Devo stare più chinati in avanti. Allora, l'or- Tikiuosi visi gerai mane girdite. Balandžio 11 dieną buvo išsiuntinėta darbo tvarkė, tačiau aš norėčiau pasiūlyti įtraukti du papildomus klausimus į darbo tvarkę. Buvo pasiūlyta Italijos ekonomikos ministro Giulio Tremonti būti išklausytam rytoj šiame posėdėje. Jis norėtų pakalbėti apie ekonomikos krizę ir taip pat pakalbėti apie krizės padarinius Europoje, taip pat apie imigraciją ir apie energetikos problemas. Taigi šitas ministras yra pakankamai svarbus mums ir todėl aš kreipiausi į frakcijas, liberalus, be kitako visi sutiko kad šitas klausimas papildomai būtų įtrauktas į darbo atvarkę, taigi rytoj pusė dvylikos išklausysime ministro Tremonti. Dar vienas darbo atvarkės klausimas yra siūlomas papildomai įtraukti į darbo atvarkę, tai nuomonė teisės komitetui dėl geresnės teisėkuros. Šiandien šitą klausimą aptarsime kaip prieš paskutinį darbo atvarkį klausimą šiandien. turėtume šiandien aptarti šitą klausimą, kadangi pavėluosime pateikti šitą klausimą teisės komitetui. Norėčiau pasveikinti Zuzaną Prohatą ir John Sturridge Annual. Jeigu aš teisingai ištariu pavardės, tai būtų labai džiugu. Dabar Manau, jūs pritarėte darbo tvarkiai su pakeitimais. Taip pat turėtume patvirtinti paskutinio posėdžio protokolą. Tai yra kovo 7 ir kovo 14-15 dienų protokolus. Šie protokolai yra pateikti jums ir aš tikiuosi, kad jūs neturite jokių prieštaravimų. Ir tada kitas darbo tvarkės klausimas naujausi pokyčiai Europos reikalų komitetų konferencijoje COSAC. Vicepirmininkas, parlamento pavaduotojas Miguel Angel Martinez yra atvykęs. Jį galima vadinti mūsų garbės nariu šiame komitete. Sausio 31 dieną mes buvom susitikę su kolega Martinės čia, o dabar jisai atvyko į šį posėdį ir taip pat dalyvaus gegužės 29-31 dienomis Budapešte vykstančiame posėdėje. Norėtume gerai pasirenkti tai konferencijai, kad parlamentas suteiktų atitinkamas nuorodas prieš rengiantis susitikimui Budapešte. Mes norėtume paremti visokiojopai mūsų vicepirmininką, kad darbai vyktų sėkmingai, sklandžiai. Reikia aptarti labai daug klausimų, tai yra ekonominio valdymo klausimus, Europos semestro temą. Ir taip pat reikėtų aptarti techninius pakeitimus, kosak darbo tvarkėje pirmininko pavaduotojas Martinės Martinės informuos mus apie artimesnį kosak, o mes pateiksime informaciją apie paskutinę Europos parlamentų pirmininkų konferenciją, kuri įvyko balandžio 4-5 dienomis. Joje dalyvavo prezidentas Buzikas ir joje buvo kalbama apie bendradarbiavimą tarp parlamentų užsienio politikos rytyje. Taip pat buvo diskutuojama apie laisvės, teisingumo ir. E qui darei senz'altro la parola al collega vicepresidente. E, Erdvė. Taigi aš norėčiau suteikti kolegai Martinės Martinės žodį iš karto dabar ir norėčiau padėkoti, kad jisai laiku atvyko pas mus. Aš norėčiau tau padėkoti, Karlo, už tai, kad turiu progą kalbėti tokiame svarbiame komitete. Turėtume pasitarti, ką galėtume nuveikti Kosak susitikime Budapešte. Tai bus labai svarbus susitikimas, todėl labai naudinga dabar apžvelgti mūsų santykius su nacionaliniais parlamentais, jų santykius su Europos parlamentu ir taip pat e, ryšius po to susitikimo su parlamentų pirmininkais, kuris įvyko Bruselėje balandžio 4-5 dienomis. Aš norėčiau kolegoms pasakyti, kad prieš e, frakcijų seniūnų konferencijoje dalyvau taip pat ir taip pat dalyvavau išplėsinėme užsienio reikalų komiteto posėdėje. Aš susitikau ir su prezidentu Buzeku ir pranešėjais visais šiais klausimais. Dabar situacija mus verčia pamastyti, pagalvoti ir pagalvoti apie sprendimus siekiant nutiesti gairias į ateitį. E, seniūnų konferencijoje Mes e, pasikeitėme nuomonėmis. E, ta konferencija vyko Belgijos senate ir mes aptarėme daug įvairiausių įdomių klausimų. Tačiau, žinoma, didžiausią dėmesį sutelkėme pačioms svarbiausiam temams. Buvo pasikeista nuomonėmis įvairiausiais klausimais, tačiau vienas klausimas užėmė tris ketvirtadalius konferencijos laiko, tai yra daug daugiau negu buvo numatyta konferencijoje darbo tvarkėje. Tai klausimas susijęs su Lisabono sutarties nuostatų įgyvendinimu. Būtent tai bendradarbiavimas tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų saugumo gynybos politikos bendros užsienio ir gynybos politikos srityje. Žinome, mes kalbėjome apie laisvės teisingumo klausimais, kalbėjome apie Europolą ir Eurojustą, tačiau šiais klausimais diskusija nebuvo tokia išsami. Norėčiau štai ką pasakyti. Situacija buvo pakankamai įtempta dėrybų metu ir kartais netgi nelabai palanki kadangi buvo jaučiama konfrontacija ir kartais netgi labai nuožmi. Viena vertus iš Belgijos parlamento pusės pritarė jai Itali, Italijos atstovas, iš dalies Vokietijos federacinės atstovų ir kiti, kurie kalbėjo. O tie, kurie nekalbėjo, pritarė vienai arba kitai pozicijai. Kodėl iškilo tokia įtampa šito susitikimo metu? Buvo kalbama apie santykius su Europos parlamentu. Tai buvo esminis klausimas ir būtent dėl to nuomonės išsiskyrė. Negalėjau pasakyti, kad e, pasisakymai buvo agresyvūs, tačiau vis dėlto Belgijos parlamento atstovai labai griežtai kritikavo uh, Belgi... situacija ir žinoma, Belgijos parlamentas pritarė atitinkamam dokumentui, kuriame yra kalbama apie Europos parlamento vaidmenį ir bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais. Ypač įgyvendinant uh, bendrą saugumo ir gynybos politiką ir užsienio politiką. Jūs puikiai žinote, kad Belgijos parlamentas pateikė pasiūlymą dėl Europos parlamento vaidmens, dėl to, kaip būtų galima plėtoti tuos parlamento ir nacionalinių parlamentų santykius, kadangi Lisabonos sutartis įpareigoja mus plėtoti šiuos santykius. Šitas dokumentas buvo įteiktas ir Europos parlamento atstovams, ir nacionalinių parlamento atstovams, ir Europos parlamentas, reaguodamas į šitą e, dokumentą, e, įkūrė atitinkamą darbą grupę. Ir apibendrinant reikėtų pasakyti, kad šita grupė konstatavo, kad Belgijos parlamento požiūris gali būti priimtinas, diskutuotinas. Visų pirma, siūlymas suorganizuoti konferenciją, kurioje dalyvautų Europos parlamento atstovai, bent jau trečdalis parlamento atstovų ir du trečdaliai dalyvių būtų atstovai iš nacionalinių parlamentų. Buvo pasiūlyta du kartus susitikti Europos parlamento patalpose, sekretariatą. Tas turėtų e, vadovauti tokiems susitikimams, jūs renkti. Mes turėtume taip pat e, parengti savo nuomonę, tačiau e, vis dėlto išsiskyrė požiūris dėl 30 procentų ar dėl 40 procentų atstovų iš parlamentų ir buvo uh, tiesiog nutarta, kad Belgijos parlamentui bus nusiustas laiškas, kuriame bus konstatuota, kokioms pozicijoms bus pritarta. Tačiau vėliau išaiškėjo, kad nacionaliniai parlamentai iš esmės kritiškai įvertino Belgijos parlamento požiūrį, posėdžius, parlamento vaidmenį ir kritikavo taip pat ir Europos parlamento vaidmenį šioje bendroje struktūroje. Ir tada buvo parengtas dar vienas dokumentas, jame jau buvo nurodyta, kad atsižvelgiama į įvairias pastabas, į komentarus, tas dokumentas buvo padobintas, tačiau vis dėlto ten išliko ta 20 procentų e, kvota tai yra Europos parlamentas turėtų sudaryti 25 procentus visų konferencijos dalyvių. Ir tada mes jau persikėlėme į posėdį Bruselėje. Taigi nuotaikos buvo pakankamai prieštaringos, susidarė tam tikros koalicijos. Parlamentai tiesiog susivienijo prieš e, Europos Sąjungą, prieš įvairius pasiūlymus dėl bendrų veiksmų ir kai kurie parlamentai arba jų sąjungos tiesiog kritikavo viską, kritikavo bendrąją saugumo gynybos politiką, užsienio politiką ir taip toliau. Tačiau daug parlamentų atstovų mane, kad ta siūloma nauja struktūra turėtų būti e, transporto priemonė su 28 ratais, o ne su dviem ratais. Tai reikštų, kad 27 parlamentai plus Europos parlamentas turėtų būti ta platforma, pagrindas, ant kurio judės tolesnis uh, E, traukinys. Iš esmės tai bus 40 parlamentų rūmų, tačiau e, vis dėlto jeigu kiekviena valstybė yra keli rūmai, tai valstybė bus atstovaujama e, kolegialiai. Taigi, nuomonių skirtumas buvo didžiulis. Sunku net įsivaizduoti, ką numato papildomo protokolo 9 ir 10 e, punktai. Čia yra kalba, kad e, Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai yra lygus partneriai. Ir dabar yra sutelkiamas dėmesys tik tai į dešimtą straipsnį, bet egzistuoja ir devintasis straipsnis, todėl jie būtų reikia atsižvelgti. Uh, Prezidentas Buzikas pirmasis paprašė žodžio po pristatymo ir jis kalbėjo apie bendradarbiavimą, jisai tiesiog kalbėjo tai, kas mums rūpi ir jisai sakė, kad reikėtų aptarti Belgijos antrąjį pasiūlymą, tai yra dėl to, kad mes esam atsiūsime 27 delegatus, o kiekviena valstybė po keturis. Kadangi buvo tam tikras spaudimas, vis dėlto reikėjo susitaiksyti su tuo, kad iš nacionalinių parlamentų bus deleguota po šešis asmenys, tai yra 27 iš parlamentų ir 162 iš nacionalinių parlamentų. Aš dalyvavau šioje diskusijoje ir buvau pasirengęs pritarti šiam pasiūlymui, tuo labiau, kad prezidentas pasakė, kad 20 kad prezidentas pasiūlė 27 nuo Europos parlamento, aš nenorėjau jam prieštarauti. Tačiau vis dėlto mes nustebome, kai šitas pasiūlymas buvo tiesiog sarkastiškai įvertintas. Šitame pasiūlyme, iš esmės tai buvo 14 procentų narių 162 kaip skaičius nacionalinis parlamentams buvo priimtinas, tačiau 27 iš Europos parlamento tiesiog nesulaukė pritarimo. Belgija ypač kovojo iki pat pabaigos, stengėsi pakeisti šitą santykį ir galų gale nebuvo iš esmės susitarta nebuvo susitarta dėl to, kaip elgtis toliau. Buvo pateikti penki ar šeši pasiūlymai, visi buvo atmesti. Viename iš tų pasiūlymų buvo sakoma, kad Lenkija, kaip pirmininkaujanti valstybė, sušauks ypatingą parlamentų pirmininkų konferencija antrajame pusmetyje ir būtent šioje konferencijoje bus sprendžiami tie organizaciniai klausimai. Tas pasiūlymas buvo atmestas, kitą pasiūlymą pateikė prezidentas Buzikas, po to trečiąjį pateikė Lenkijos parlamento prezidentas, jis pasiūlė susitikti ir pasitarti dėl formulės. Po to buvo pasiūlyta sukviesti trijulės atstovus. Tai yra buvusi parlamento pirmininką, dabartinį parlamento pirmininką ir taip pat susitikti su Europos parlamento delegacija. Be to, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento generaliniai sekretoriai turi, buvo, turėjo susitikti ir nutiesti gairias ateičiai. Toks buvo pasiūlymas taip pat pateiktas ir jam buvo nepritarta ir dabar susiklosi tokia situacija, kad mes apskritai neradome jokio sprendimo dėl to, kaip pasielgti toliau. Kadangi situacija iškilo tokia, kokią aš jums pavaizdavau, mes tęsėme diskusijas su frakcijų pirmininkais, tęsėme diskusijas su parlamento pirmininku, taip pat e, e, frakcijų sen, seniūnais. Ir dabar išvados būtų štai kokios. Pirma, Mes turime tiesiog apsišarvuoti kantrybę. O po to kitas dalykas tai būtų apdairumas. Apdairiai, palengva, kantriai laikyti savo pozicijos. Neskubėti, nelaužti ledų. Taigi Europos parlamentas veiks kaip veikia ir iki tol, o po to matysime, kur link pasuks įvykiai. Nereikėtų per daug rūpintis, skubinti įvykių. Išvadose prancūzų kalba yra nurodyta, kad susitarti nepavyko. Anglų kalba formuluoja kiek kitaip, sakoma, kad nepavyko susitarti dėl praktinių veiksmų. Bet iš esmės reikia konstatuoti, kad tiesiog nepavyko susitarti ir viskas. Taigi situacija tokia. Mes turime suprasti, kad šis komitetas ir kiti komitetai nuveikė parengiamai darbą ir dėl to visiškai neblogai vyksta bedradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais. Mes racionalizavome kai kuriuos dalykus, organizuojame bendras parlamentinės asamblėjas, posėdžius. Aš manau, kad tokią praktiką mes galėsime pratesti ateityje. Žinoma, kiek sudėtingiau susitarti mano minėtomis temomis. Su, aš kalbėjusi su kolegomis iš Lenkijos, tai tos parlamentinės asamblėjos ir sakiau, kad mūsų koncepcija remiasi dviračių dviračių dviračių. Tačiau dvir... Nes, tačiau dviratis, dviratis būtų visiškai ypatingas, kadangi vienas ratas būtų 6 cm, o kitas būtų ko gero metras 60 ar daugiau. Sunku būtų tokiu dviračiu važiuoti. Jis būtų panašus į tą, kuris uh, yra rodomas muziejuose kaip pirminis dviračio eksponatas. Taigi tokie dviračiai dabar nebegaminami. Ir todėl Lenkijos senato prezidentė pasakė, kad mūsų uždavinys tiesiog dirbti kartu, arba kitaip sakant, šokti kartu. O kartu šokant užlipama ant kojos, nepataikoma į taktą, taigi mes turime išmokti šokti kartu. Ir tuos pačius žingsnius ir pagal muziką. Taigi mes turime šokti poroje, džiaugsmingai, teisingai ir į ritmą. Mes privalome siekti būtent to. Taip mes vertame situaciją. Situacija, į kurią patekome, tai nėra dėkinga situacija, ypač tiems, kurie jau daugelį metų dirba parlamente. Kolega Vygo, pavyzdžiui, 22 metus dirba nacionalinėme parlamente ir todėl turime pripažinti, kad negalime laikytis tik tai savo pozicijų ir tiesiog atmesti kitų siūlymus bei nuomonės. Negalima rinktis vieną arba kitą. Dabar mes turime pasirinkti tiesiog vieną iš galimybių. Plaktukas nėra tik tai plaktukas. Taigi reikia sugebėti kiekvieną įrankį pritaikyti įvairioms funkcijoms. Taigi mes bandysime ieškoti ateityje išeities variantų. Kozak ir konferencija Budapešte turi būti e, rengiama pagal darbo tvarkę, darbo tvarkė buvo parengta atitinkamai pagal reikalavimus ir jos dabar negalėtume keisti, kadangi jau yra per vėlų. Žinoma, formaliai primant darbo tvarkę bus galima tiesiog pateikti savo nuomonę, pasiūlymus. Tačiau vis dėlto situacija būtų sudėtinga, jeigu kas nors imtųsi keisti darbo tvarkę. Kadangi kai kurių nacionalinių parlamentų atstovai pageidauja, kad COSAC taptų platformą, kurioje būtų aptariama bendroji saugumo ir užsienio politiką. Tačiau to mums nepakanka. Protokolo dešimtajame straipsnėje yra sakoma, kad tam tikrais atvejais galima imtis saugumo politikos arba užsienio politikos klausimus, tačiau kosak neturi tapti priemonė arba platforma, kurioje būtų aptarinėjami būtent šie klausimai - saugumo ir užsienio reikalų klausimai. Todėl mes galime tikėtis, kad tokia problema iškils, kai priminėsime darbo tvarkę Budapešte. Reikia pabrėžti, kad Kosak delegacija yra tvirtai nusiteikusi ir Aš savo nuomonę pateikiau parlamento pirmininkui, siūlydamas, kad reikėtų teikti paramą kolegoms vykstantiems į Budapeštą ir kad jie atitinkamai pateiktų mūsų iš anksto parengtą nuomonę. Kitas klausimas, kuris nėra toksai svarbus, tačiau vis dėlto šiame komitete vertas dėmesio. Tų posėdžių metu aš pajutau štai ką. Būtent, kad yra tam tikrų tendencijų kosak mechanizmą panaudoti bet kokiems ryšiams tarp parlamento ir nacionalinių nu, parlamentų. Europol follow-up veiksmai taip pat siūlomi įtraukti į mūsų darbo tvarkę pagal 162 sutarties straipsnį. Pagal... Es verdad que en todo este argumentario nosotros tenemos. Klausydamėsi visų argumentų mes parlamente susidurėme su kokia problema, kad kolegos netvyksta į posėdžius mes turime užtikrinti, kad bent 40 procentų, 33 procentų mūsų atstovų dalyvautų tose konferencijose, tačiau kai mes susirinksime į jas, pasirodys, kad net vyks ne tik ne 30 procentų, bet tikrai bus 3 procentai. Ir tuomet situacija bus labai nedėkinga mums patiems. Todėl mes turėtume daryti tam tikrą spaudimą per frakcijas, įtikinėti kolegas, kad jie atvyktų į susitikimus, kad neatsitiktų taip, kaip buvo kalbėta konferencijos metu, kaip užtikrinti 303 procentus, jeigu apskritai ne pusė nesusirenka į posėdžius. Parlamentinėse komitetuose galbūt lankomumas nėra toks blogas, tačiau tose parlamentinėse konferencijose, asamblėjose dažnai susidurime su tokia problema. Kadangi mūsų kolegos turi kitokių prioritetų, kitokių uždavinių ir dažnai pasirenka kitus posėdžius arba susitikimus vietoj susitikimus su nacionaliniu parlamento atstovais. Taigi, pirmininkas Pirmininkas norėtų dar kartą pasiūlyti neskubėti, neužbėgti įvykiams už akių, apsišarvuoti kantrybę ir pažiūrėti, kokį variantą pasirinkti ir kaip pašalinti tuos kliuvinius, kurie iškilo mūsų kelyje. Dėkoju Jums už Jūsų, uh, už tai, kad manęs išklausėte. Dėkoju, ponė Martinėsai. Labai malonu buvo išklausyti Jūsų uh, išsamų pranešimą. Jūs taip gerai išmanote šį dalyką. Ir mes iš tikrųjų gal turime pademonstruoti kantrybę, kaip jūs sakėte. Pone Gormiai prašė žodžio. Labai ačiū pirmininkė, kad tik sužinojau, kad e, Vengrijos nacionalinė asamblėja pritarė naujai konstitucijai. Dabartinė valdančioji partija balsavo už, e, kraštutinė dešinioji prieš, kiti susilaikė. ir turime naują konstituciją. Ponas Airis rytoj praneš apie tai. Gaila, kad negalėjome Dabar kalbėkime apie mm, tai, ką pranešė ponas vicepirmininkas. Jisai mums pristatė naujausius poslinkius ir aš e, domiuosi ryšius nacionaliais parlamentais, matome, kad dar kartą e, ketvirtą ir penktą e, vykęs susitikimas svarstė svarbius klausimus, buvo imtas rimtų žingsnių, nors ir galima daug ką patobulinti. Trys dalykai - parlamento priežiūra bendrai užsienio saugumo politikai, bendrai saugumo ir gynybos politikai, yra susiję tie klausimai su daugeliu komitetų ir man Mm, visai tinka, kaip buvo sprendžiami šie klausimai. Parlamentų vaidmuo saugumo teisingumo laisvės e, erdvėje taip pat labai yra svarbus dalykas. E, reikia taip pat nepamiršti, kad mm, saugumo tarnybų stebėsenos e, veikla yra labai svarbi bet nepamirškime poveikio nacionaliniams biudžetams, e, eurostabilumo, tai yra dalykai, kurie aptarti ir tai yra dalykai, kurie rūpi nacionaliniams parlamentams, taip pat ir e, Europos semestras ir ekonominis valdymas. Europos semestras, skaidrumas, tai labai svarbus dalykai. Reikia informuoti visuomenę apie tai, tai labai svarbu. Norėčiau dėl poros dalykų pasisakyti. Aš paskaičiau išvadas ir pasakysiu, kad visiškai pritariu tam, kad reikia pabrėžti skaidrumą ir poreikį deramai informuoti visuomenę apie Europos semestrą. Europos e, piliečiai nebepasitikė ES apskritai ir daug iš jų išgyvena sunkumus dėl krizės. Turime jiems pademonstruoti, kad ES gali ir nori E, imtis veiksmų, kad sustiprintų ekonominį valdymą ir užtikrintų eurozonos stabilumą. Antras pastebėjimas. Labai e, sveikinu tai, kad buvo pasakyta, jog mums reikia subalansuotų solidarumo mechanizmų, taupumo mechanizmų, taip pat priemonių, kurios e, skatintų mokslinius tyrimus, tvarę plėtrą, užimtumą. Reikia, kad pasiektume gerų rezultatų, nes kol kas nuo krizės kenčia labiausiai pažeidžiami gyventojai. Reikia reformų ir nepamirškime pažeidžiamiausių visuomenės grupių. E, reikia galvoti apie socialinį solidarumą tiek Europos, tiek nacionalinių mastų, brendant iš krizės. Ir aš e, manau, kad susitikimas buvo gera galimybę keistis nuomonėmis apie tai, kokiu veiksmu reikia imtis. Manau, jog labai svarbu, kad uh, sulaukėme žinių, reakcijų, sekti turime tai, kas vyksta. Ir taip pat turime uh, leisti piliečiams suvokti, kad krizė yra galimybė išlikti. Dėkuoju, poniai Gurmai. Ponui Daf dabar suteiksiu žodį. Dėkui pirmininkė, sveiki visi. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Martinėsui Martinėsui už puikų darbą, už tai, kad jis skynė parlamento interesus. Bet kalbame ne tik apie prerogatyvas ir privilegijas bei protokolus. Ir ne dėl to yra iškilusios problemos. Jeigu mums nepavyksta susitarti dėl naujo ir geresnio tarp, tarp parlamentinio bendradarbiavimo proceso, bendros e, saugumo gynybos e, ir užsienio politikos srityse, tai nukentės tų politikos krypčių kokybė. E, matome aiškiai, kad kai kurie nacionaliniai parlamentai bando neikti Lisabono sutartį ir e, nesivadovauja logika, e, ko, ka, nesuvokia, kad nebėra ramščių ir kad vyksta integracija ir kad išorės politikoje uh, tarp vyriausybinį metodą keičia bendrijos metodas. Mums būtų didelė klaida miegoti ir nieko neveikti. Reikia veikti aktyviau. Turime pabrėžti tai, kad Europos parlamentas vaidina svarbu vaidmenį. apibrėždamas ES bendrus e, interesus ES užsienio politikos srityje. Nacionaliniai parlamentai vieni negali įvykdyti visų priedermių deramai. Aišku, svarbu E, laikytis įgaliojimų e, principo, e, gerbti parlamentų vaidmenį šioje srityje. Bet abipusiškumas reiškia, kad nacionaliniai parlamentai turėtų pradėti gerbti ir, ir Europos parlamentą ir jo vaidmenį. Aš E, remiu tai, dėl ko sutarė e, pirmininkas Buzekas ir ponas Martinėsas Martinėsas dėl tarp parlamentinės darbo grupės. Taip, tai yra teisinga. Jeigu nieko nedarysime šioje srityje. Uh, tai nieko nelaimėsnio efekt jau yra pasisakęs Albertinė ir Gualtieri pranešime, aš neatsimenu kuriame, e, aiškiai išreikštas apgailestavimas dėl to, kad nutrūko diskusijos tarp EP ir nacionalinių parlamentų. E, Strasbūrė, gegužės mėnesį, per plenarinę sesiją mes patvirtinsime šios du pranešimus Ir Europos parlamento pozicija bus aiškiai išdėstyta juodo ant balto. Mes nepritarėme tam, kas įvyko ir palauksime, kol pagerės visos aplinkybės, sąlygos, kad galėtume iš naujo pradėti esminės diskusijas, dėrybas tarp EP ir nacionalinių parlamentų. Tiek. Dėkoju ponui Daf. Esu e, dėkingas, kad jūs e, pabrėžėte kantrybės elementą, tai yra stipriųjų savybė. Mes patiero. Dėkoju, dėkoju ponui Martinėsui Martinėsui ne tik už informaciją, kurią jis suteikė mums šiandieną, bet ir dėl to, kad mes e, lengviau įsivaizduojame, kokia sudėtinga yra padėtis e, dėl ryšių tarp EP ir nacionalinių parlamentų. E, klausimas yra labai delikatus ir mes turėtume iš naujo užmėgsti ryšius, kurie būtų labiau tenkinančio pobūdžio. Uh, turime atlikti darbus, kuriuos reikia atlikti. Nors susitikime buvo kalbama apie nacionalinių ir Europos parlamento vaidmenį užsienio politikos bei bendros gynybos politikos srityse, aš norėčiau pasinaudoti progą nesu ekspertas šiais klausimais, bet norėčiau aš pabrėžti tai, kad dabar egzistuoja gana sudėtinga padėtis santykiuose tarp EP ir nacionalinių parlamentų ir galbūt tai yra susijęs su tuo, kas iš esmės turėtų būti kažkas pozityvaus turtas mūsų. Tai yra faktas, kad EP įgyja daugiau autonomiškumo. Tačiau mes, Europos parlamento nariai, nesame ir nacionalinių parlamentų nariai ir galbūt dėl to atsirado atotrukis ir nesusipratimai užuot suartėję ir dirbę kartu mes dabar tarsi nesuprantame vieni kitų Europos mastu matome, kaip e, įsigali populizmas, kuris didžiaja dalimi yra antieuropietiško pobūdžio. Prisiminkime rinkimus Airijoje, vykusius vakar, taip pat vyko referendumai Niderlanduose, kitose Europos šalyse, girdėjome politinių lyderių pareiškimus Italijoje. Buvo netgi keliama mintis, kad reikėtų pasitraukti iš ES, jeigu nebus išspręsta viena ar kita konkreti problema. Taigi, antieuropietiška atmosfera įsitvyravo, atsiranda populistiniai judėjimai, kurie per rinkimus e, laimi gana nemažai balsų. Kai kuriuose šalyse ekonominis ir socialinis taupimas e, yra labai didelio masto ir e, žmonės pradeda kaltinti ES politiką dėl to kai kur kitos šalis sako, kad e, jos turi aukotis, kad užtikrintų pagalbą kitoms ir tai yra žalinga tų šalių gerbuviui. Europos uh, parlamento, nacionalinių parlamento atstovai turės pakalbėti apie tuos dalykus. Mes turime užsitikrinti gerus ryšius, turime pabandyti įveikti atotrukį tarp Europos institucijų ir nacionalinių parlamentų. Dabar trumpai grįžtų prie saugumo politikos. Manau, jog dabartinė situacija, mūsų atsakas į Libijos krizę yra gana neaiškus. Kai kurios ES e valstybės nepriklauso NATO, NATO, kai kurios valstybės nepriklauso Europos Sąjungoje, saugumo e, tarybai kai kurios šalis priklauso, kai kurios ES valstybės prisideda prie Libijoje veikiančių pajėgų. E, steigdamos užtikrinti apsaugą, kitos pajėgos veikia kitaip, dėl to situacija tampa nepaprastai sudėtinga. Truksta politinio sutarimo, o tai taip pat yra kengsminga. Manau, kad, kaip sakė vicepirmininkas, turėtume pagalvoti apie priemonės, kurios būtų platesnės negu kozako priemonės, e, jos galėtų būti ad hoc, bet svarbios priemonės. Ir dar baigdamas pasakysiu, kad reikia išmokti gerai šokti ir reikia veikti tvirtai, prištingai, nes e, kantrybė duos mums gerų rezultatų, taigi būkime tvirti ir nuseklus. Rero. Anche la costanza è figlia della pazienza, eh? Ponas Guerrero. Na, sugebėjimas šokti patekant į ritmą irgi priklauso nuo kantrybės. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Martynės už puikiai atliktą darbą. Ir dėkoju jam už bendradarbiavimą. Mes turime parengti Europos parlamento poziciją. Ir aš nebejoju, kad mes ją ir parengsime ir toliau bendradarbiaudami su, su Kozaku. Dar iki kito Kozako susitikimo. Pirmininkų suvaigoje buvo susitarta dėl kai kurių dalykų ir bent jau žinome, kad šioks toks sustarimas buvo pasiektas. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, buvo susitarta dėl to, kad kai bus įsteigta tarp, tarp valstybinė konferencija, tuomet ji veiks ir tvirtins sprendimus konsensusu. Taigi negali būti palikta jokių skylių parlamentinėje priežiūroje. Tačiau be abejo dar galima būtų tobulinti Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų diskusijas, bendradarbiavimą. Ir žinome, kad kiekvienas iš mūsų yra atsakingas už mums tenkančią parlamentinės priežiūros dalį. Taigi aš tikiuosi, kad mes galėsime ir toliau tobulinti Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimą visais ligmenimis. Europos parlamentas galės atlikti parlamentinės e, priežiūrą ES lygmenių, o nacionaliniai parlamentai liks tą patį darbą nacionalinių lygmenių. Ir aš tikiuosi, kad nacionaliniai parlamentai tai supranta ir todėl galiausiai iš nuostata ir atsirado galutinėme dokumente. Ir tarp valstybinė konferencija gal ir neužpildys visų esamų spragų, tačiau tai vis tiek bus tam tikras forumas, kuriame mes galėsime ir aptarti mums rūpimus prioritetus tiek e, Europos, tiek nacionalinių lygmenių. Mes galėsime bendrauti ir su aukščiausio įgaliotiniu ūsinio politikai ir kalbėti apie e, civilinės ir netgi karinės misijas, operacijas šioms operacijoms skirtas lėšas, kitus administracinius klausimus. Taigi, mes dalysimės labai svarbiais įgaliojimais, bet nepamirškime, kad po Lisabonos sutarties Europos parlamentas tapo būtent tuo parlamentu, kuris tiesiogiai atstovauja ES piliečiams. Taigi negalima teikti, kad, kad tik nacionaliniai parlamentai atstovauja piliečiams. Ne, mes tiesiogiai atstovaujame ES piliečiams. Ir todėl aš manau, kad e, primtinesnė būtų 50-50 e, e, formulė ir negalime leisti, kad e, mums būtų suteikta mažiau vietų nei pusė. Gal šiek tiek mažiau, bet tikrai ne, nedaug mažiau. Ir mažiausiai, ką, ką mes galėtume pritarti, tai yra 20 procentų tam, kad būtų tiesiog pasiektas susitarimas. Bet, e, bet koks skaičius, kuris būtų mažesnis nei 20 procentų, būtų tikrai nepriimtinas. Be to, kai buvo sudarytas Europos konventas, e, Europos parlamentui tai, e, taip pat buvo skirti 20 procentų vietų. Ponas Martinės taip pat išsakė labai gerų minčių apie kantrybę. Jūs kalbėjote ir apie pirmojo protokolo e, interpretavimą ir apie tai, kad reikia atsižvelgti, kad devintasis straipsnis yra prieš dešimtąjį straipsnį ir Todėl, kai yra susitrama dėl, dėl forumų, būtinai tai atsižvelgti. Ir nacionaliniai parlamentai negali vien savo nuožiūrą priimti sprendimo dėl tokio formos sušaukimo. Turime labai aiškiai pasakyti, kad šeš devintajame straipsnėje yra aiškiai pasakyti, kad kai mes tarėmės dėl bendradarbiavimo formų, tuomet turime visus sprendimus priimti bendrų sutarimų. Ponas Martinės Martinės kalbėjo, kad tokia buvo mūsų Europos parlamento pozicija ir jos ir turime laikytis. Šiflin. Dėkoju, ponai Gvalterį, ponas Šelprin. Uh, you, uh, chair, and... Ačiū pirmininkė ir dėkoju ponui Martinės Martinės. Mane suintrigavo jūsų pateikta šokio metafora, nes man atrodo, kad jūs visiškai pamiršote pasakyti, kad visuomet bus daugiau gėlių nei. kad visuomet bus tokių, liks tokių, kurių nieks nešokdina. Ir e, matome tai, tai e, kad tai mums grėsia iš to, kas vyksta Vengrijoje ir pastebėti labai daug e, įtampos. Ar tas nepalankumas, kurį jūs pastebėjote, tas priešiškumas, apie kurį kalbėjote, ar tai yra naujas dalykas, ar jis visuomet buvo jaučiamas? ar jis tik tai atsirado po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis ir tik po to, kai nacionaliniai parlamentai pagaliau suprato, kad e, įgaliojimai buvo perskirstyti ir kad gal jiems tas perskirstimas nelabai patinka. Ir tą pačią gaidą norėčiau dar jūsų paklausti. Ar ši problema yra būdinga tik tai diskusijoms apie bendrąją ūsienio ir uh, saugumo politiką, ar e, jūs pastebėtumėte šios problemos apraiškų ir kitose sritise? Nes gali būti tai, kad užsienio ir, ir saugumo politika yra dalykai, kurie labai yra e, svarbus nacionalinėms parlamentams, dėl to, kad tai, tai suvokime, kad tai yra valstybės narės prerogatyva. Aš nenoriu dabar gilintis į detalės, bet aš nežinau, šis patiktas pasiūlymas iš tikrųjų pasiteisins. Ir manau, kad jeigu mes pasakysime, kad mes vieni be kitų negalime dirbti, tuomet gal ir galėsime susidarti dėl bendros platformos, ant kurios galėtume statyti bendrus namus. Pana Šeflin. Na, Akivaizdu, kad mes kalbame ne apie ekonomiką ar ūkio problemas. Mes iš tikrųjų kalbame apie ūsinio ir saugumo politiką bei apie gynybos politiką. Štai dėl ko reikia susitarti. Ir štai dėl ko iškilo daugiausia problemų. Nepamirškime, jog bendros gynybos sistemos sukūrimas yra dalykas, kurį nėra lengva uh, prastumti. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai Martinės už labai išsame informaciją ir apie problemų pristatymą. Aš manyčiau, vis dėlto reikėtų paieškoti gilesnių priežasčių, kadangi manau, jog čia susidarėme su bendradarbiavimo turiniu ir su formos problema. Jeigu išliks taip, kaip dabar yra, tai ko gero tie du šokėjai šoks visiškai poroje priešingomis kryptimis ir visiškai nepataikys į taktą. Gal vis dėlto reikėtų pagalvoti apie tą taktą ir apie muzikos ritmą. Ypač kai kalbame apie bedarbiavimą tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Uh, kadangi manau, jog tai, ką pasakė kolega Salom, jog tendencijos yra panašios ne tik tai bendradarbiavimo užsienio ir saugumo politikos srityje, bet ir kitose srityse situacija yra panaši. Todėl Galbūt reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kodėl susidaro toksai priešingas vaizdas nacionaliniuose parlamentuose. Aš prisimenu diskusijas dėl Euro plus pakto. Tuo metu taip pat reikėjo kreiptis į nacionalinius parlamentus, atsižvelgti į jų lūkesčius ir tik tada pateikti politinį sprendimą. Taigi bendrijos metodas, kuriuo laikomės mes, ar jis jam dar yra pritariama. Taigi čia iškyla ne tik nacionalinių parlamentų klausimas, bet ir visuomenės pasitikėjimo mumis klausimas, vyriausybių pasitikėjimo mumis klausimas. Todėl mes turėtume išsiaiškinti kokį Europos masto atsakymą galime pateikti mūsų visuomenėms ir kaip padaryti, kad jisai būtų priimtinas. Tas pats pasakytina ir užsienio ir saugumo politika, kadangi čia labai sudėtingas santykis tarp nacionalinių įgaliojimų ir bendrijos metodo. Ir ta pusiaukelė, kurią mes pasiekime, neužtikrina ne vienai, nereikalauja nei iš vienos valstybės perduoti savo įgaliojimus ES lygmeniui. Čia yra susidariusi labai sudėtinga dviprasmė situacija ir labai svarbu ne tik tai įduoti kozirius į rankas populistinėms partijoms, bet ir diskutuojant šiais klausimais reikėtų labai aiškiai parodyti, kad mes ieškome tinkamiausios formos bendradarbiavimui, bendradarbiavimui pagal turinį ir pagal konkrečią formą. Taigi, Kosak turėtų pabandyti surasti tą pusiausvyrą. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad bet kokie bandymai sukurti trečią struktūrą, parlamentinę asamblėją ar ką nors panašaus, asamblėje, kurioje bus aptarnėjami tik tai saugumo politikos klausimai, mano manimo būtų neteisingas variantas kadangi šitie klausimai turi būti sprendžiami ir Europos parlamente, ir nacionaliniuose parlamentuose ir nereikėtų ieškoti trečio varianto. Uh, you, uh, appear, that... Ačiū pirmininkė. Jeigu teisingai supratau, tai e, ne prieita prie esminių dalykų per Briuselio sustikimą, buvo kalbama tik apie procedūras. Jeigu teisingai supratau, e, vienas klausimas, dėl kurio buvo sutarta, buvo tas, kad EP e, turėtų atstovauti atstovų turėtų um, turėti mažiau nuo 4, 40 iki 4 procentų maždaug. Ir mums tai patinka ar ne, bet valstybių narių parlamentarai suprato, kad Europos parlamentas neturėtų iš tikrųjų užsimti bendrai užsienio ir gynybos politiką ir net Europos Sąjungą. E, tai, man atrodo, ir um, susijęs su dabartinė sutartimi ir ankstesnėmis, gal net Maastrichto uh, veiksmai uh, ir norai vyriausybių negali būti ignoruojami, tai paaiškėjo. Ir daug kas čia minėjo žodį populizmas, gana paniekinamai kalbėjo apie tai, bet uh, Ar netrodo, kad kartais e, demokratija žodis irgi tariamas su tam tikra panika, kadangi ne visą laiką atsižvelgiama į viską. Pavyzdžiui, e, pirmasis airių e, referendumas, sakoma, buvo populizmo išaiška, o antrasis demokratijos. Ačiū. Bučiu. Nu, Kolega Martinės atsakys į klausimus. Ačiū, kolegos. Į kai kurios klausimus galiu atsakyti konkrečiai, į kai kuriuos bendrai. Kolega Brons, jūs teisus. Kai kalbame apie saugumo ir gynybos politiką, daug kas mano, jog ji nepatenka į Europos parlamentos kompetencijų sritį ir, žinoma, ne į ES kompetencijų sritį. Tačiau tie, kurie taip teigia, jie sako, kad Europos parlamentas apskritai neturėtų už nieką atsakytis arba imtis iniciatyvos. Jie netgi nenori, kad egzistuotų parlamentas arba pati Europos Sąjunga. Dėl tų priežasčių tos jėgos mano, kad saugumo ir užsienio politikos srityje Europos parlamentas neturi ką pridurti, lygiai taip pat kaip pati Europos Sąjunga. Ta pas, pats pasakytina ir apie užsienio politikos srity. Tiesiog yra siūloma parlamentui nesikišti į šios klausimus. Tačiau šita pozicija nėra priimtina, bet kaip ten bebūtų, reikia taisyti su tuo, kad ji plinta mūsų politinėme e, žemėlapyje. Aš apgailęs tauju dėl to, tačiau kai kas visiškai ne, dėl to nesijaudina. En el desacuerdo o en el desencuentro. Kolegos kalbėjo apie nesutarimus tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Ir kai kas mano, kad tai atspindi renacionalizacijos uh, tendencijas. Tai yra, nuo bendrijos metodo siekiama grįžti prie nacionalinio metodo. Tačiau taip elgesi ne tik tai antieuropiečiai, bet ir tie, kurie laiko save europiečiais, bet galvoja, kad pakankia tik tai koordinuoti veiksmus tarp valstybių narių ir nieko daugiau daryti nereikia. Tačiau tokiu atveju Europos parlamentas netektų jokio vaidmens. Vėl 50 metų turėtume laukti arba būtume nublokšti atgal, kai Europos parlamentas buvo tik nacionalinių parlamentų koordinacinė institucija Žinoma, galima laikytis tokios nuostatos, tačiau bent jau aš nepritariu tokiai nuostatai, tai yra pasenęs požiūris. Žinoma, reikia pripažinti, kad tokios tendencijos vis dėlto plinta. Ar pavadintume tai populizmu, ar kaip kitaip, vis dėlto su tuo reikia taikstytis. Jungtinės karalystės atstovai žemųjų rūmų, taip pat lordų rūmų atstovai, pirmininkai taip pat kalbėjo savo laiku apie tarparlamentinę konferenciją. Tačiau kartais jie pavadindavo tą konferenciją tarp vyriausybinę konferenciją. Pasirodo, tai buvo ne klaida, o tai buvo tiesiog tikslingas siekimas. Taigi tas uh, požiūris atstovauja tam tikrai e, pakraipai, kuri siūlo tiesiog bendradarbiauti tarp vyriausybių. Mane jaudina tai, kad e, kai kas mistifikuoja Vakarų Europos Sąjungos konferenciją. Aš dešimt metų dirbau vicepirmininku Vakarų Europos sąjungos struktūrose. Nebuvo ten tokios griežtos parlamentinės kontrolės, tačiau vis dėlto e, reikėtų pripažinti, kad apskritai e, negalėčiau teikti, kad ten parlamentinė kontrolė būtų buvusi labai griežta. Kitaip, ko gero, aš nebūčiau 20 metų dirbęs toje organizacijoje apskritai. Nebuvo nieko panašaus į parlamentinę kontrolę. Aš tai ir pasakiau kolegoms iš Junginės karalystės, kadangi nebuvo priimta jokio sprendimo parlamentinėje asamblėjoje, vakarų Europos Sąjungoje rezoliucija, kuri kaip nors būtų nukreipta prieš nacionalinius parlamentus. Pero, pero no, no nos engañemos al respecto. Ustedes, eh, a mí me parece... Taigi nereikėtų grįžti į praeitį ir žvelgti į priekį. Taigi dabar mes turime dvi galimybės. Aš jau kartojau. Ir Pakartosiu dar kartą. Vienas iš variantų būtų toks. Tai yra kurti dviratį, dviratį dar kartą. Tai būtų du partneriai, kurie vienas kitą e, papildo, kurie vienas kitą vertina ir žinoma imasi konkretaus specifinio vaidmens tenkančio kiekvienam. Europos parlamentas galėtų tiesiog kontroliuoti ministrų tarybą ir vadovų tarybą, o nacionaliniai parlamentai savo vyriausybės. Visą tai bendrame kontekste ir panas Šolcas teisus, teikdamas, kad reikia mokytis vieniems iš kitų. Iš tikrųjų, šokti reikia išmokti. reikia savo partnerį tiesiog priimti kaip tokį, pripažinti, nereikia jo tampyti, vedžioti, kreipti tam tikrą kryptimį. Taigi partnerį reikia gerbti, ypač damą, jūsų šokių partnerę. Kitaip šitas šokis nebus pakankamai patrauklus. Hacía una pregunta y yo creo que un poco ya la hemos contestado. En términos. E, buvo išpateikta ir kitokių klausimų. Tačiau apskritai reikėtų pasakyti, kad ta įtampa egzistuoja. Gal netgi tam tikras skeptiškumas Europos parlamento atžvilgių. Ir tas skeptiškumas auga ypač toje srityje, kuri mums dabar labiausiai rūpi, tai yra saugumo, gynybos ir užsienio politikos srityje. Nes iš tiesų šita sritis yra nacionalinės kompetencijos rankose ir nacionaliniai parlamentai atsako už šias, už šias politikos sritis. Žinoma, todėl suprantama, kad yra tam tikrų abejonių tačiau kita vertus pati nuotaika, konjunktūra, tiesiog tendencijos renacionalizuoti e, tam tikras politikos sritis, abejojimas bendrijos metodų ir taip toliau. Taigi aš minėjau du scenarius. Vienas tai yra kai abi institucijos tiesiog susirenka ir tiesiog darniai, harmoningai bendradarbiauja, tarėsi, vertindami vieną kitą. Ir kitas variantas - toliau dirbti taip, kaip dirbome parlamente, užsienio reikalų komitete, žmogaus pagrindinių teisų komitete ir taip toliau. Ir nacionaliniuose parlamentuose būtų toliau dirbama taip pat uh, atitinkamose srityse, numatant e, tam tikrų politikos sričių koordinatorius. Tai reikštų, kad nacionaliniai parlamentai patys nuspręstų, ar jie du kartus atvyks į Bruselį, ar dešimt kartų į Bruselyje, ar dėrėsis dviem kalbom, ar dvidešimt trim oficialiom kalbom. Tada mes būtume stebėtojai. Tai antras variantas. Aš kitokių alternatyvų nematau. Šioje situacijoje ir čia, šiame komitete, norėčiau pasakyti labai aiškiai štai ką. Iki šiol Kosak darbo tvarkėje pakankamai ilgą laiką buvo laikomasi darbo metodų, kurių nebegalima taikyti ateityje. Kadangi mes esame tik tai po vieną iš 28 parlamentų. Posėdžiuosi 27 nacionalinių parlamentų partneriai pateikinėdavo dokumentus, deklaracijas ir dažnai tie dokumentai buvo nukreipti prieš Europos parlamentą arba buvo priešiški jam. Ir dėl tos priežasties nebegalime taiksyti su tokia situacija. Mes čia, šiame komitete, turėdama išklausyti kritiką mūsų atžvilgiu ir po to reikėdavo atmušinėti tų, tos kritikos strėlės. Tai nemanau, kad tai būtų pagrindinis mūsų vaidmuo. Ir aš nenorėčiau, kad parlamentas e, pasirašytų dokumentą, kuriame tiesiog yra e, kritikuojamas Europos parlamentas. Aš negaliu pritarti dokumentams pateiktiems iš nacionalinių parlamentų, kuriame užsimama tik tai Europos parlamento kritika. Aš nenorėčiau taisytis apskritai su jokia kritika susijusia su Europos parlamento veikla. Taigi, mes negalime su tuo taikstytis apsiribodami tuo, kad daug pasiekime, bedarbiaudami ir negalime taikytis tik tai su 5 procentais. Mes negalime apsiriboti tais 5 procentais, kurie tiesiog yra įžeidžiamo pobūdžio. Mes nepritarsime siūlymams, kad kosak struktūroje būtų pateikinėjami dokumentai, žeminantis parlamentą ir e, kad mes būtume verčiami tam dokumentui pritarti. Mes turime vadovautis sutartimi. Aš manau, kad kolegos DAF minėjo štai ką. Ponas DAF yra visuomet tikslus, konkretus. Jisai mato ateities viziją. Ir jis sakė, kad šiuo momentu nacionaliniuose parlamentuose tiesiog nelinksama pritarti Lisabonos sutarčiai arba bandama kaip nors išsisukti nuo tos sutarties konkrečių straipsnių. Galbūt dėl to, kad parlamentai nesuvokė tos sutarties esmės, galbūt dėl to, kad nepritarė tam tikroms nuostatoms, tiesiog yra bandoma ją atmesti ir bandoma kitaip, švelniau taikyti tos sutarties nuostatas. Kadangi jaučiame renacionalizacijos tendencijas, e, tarp vyriausybinio bendradarbiavimo tendencijas, drįstu pasakyti, kad būtent nacionaliniai parlamentai netliko savo užduočių. Žinoma, negalima vienu metu būti visur, užsiimti viskuo, tačiau vis dėlto šitas komitetas yra toks uh, tinkamas aptarti visas problemas. Tiesiog aš jums šiek tiek netgi pavydžiu, kad jūs susirinkame būtent šiame komitete. Aš linkiu jums kuo geriausios sėkmės ir esu pasirengęs visada išklausyti jūsų nuomonės ir e, visada pasitelksime pagalbon jūsų idėjas ir žinoma, mes padėsime jums įgyvendant politiką praktikoje. Siekiant sprendimo politiniais klausimais reikia daugiau investuoti politinėje veikloje, bendroje politinėje šeimoje. Tai yra, reikia daugiau dirbti nacionalinėse parlamentuose. Žinoma, žodžiai vienas dalykas, tačiau praktika, kas kita. Apie tai kalbame mes jau ilgą laiką, tačiau sėkmės dar nesulaukime. Ta susidariusi įtampa kai ką galbūt suklaidino, tačiau turime būti nuoseklus, apdairūs nesielgti arogantiškai. Kai kurių parlamento atstovai teigia, kad susitikti galima bet kur, tik ne Bruselėje. Dar kiti teigia, susitikime ir Bruselėje, tačiau jokių būdų ne parlamente, o tarybos patalpose. Tai tiesiog tai yra juodasis humoras, aiškiai šviesiai kalbant. Sakoma, kad galima susi, susirinkti ir parlamente, Tačiau parlamente tik tai galima naudotis patalpomis, bufetu, parūkyti cigaretę, bet nesusirinkti, susitikti su parlamento atstovais. Tai tiesiog netoleruotina. Negalime tokiems siūlymams pritarti. Eh, Martinez voleva dire qualcosa all'onorevole Giannaku, raccomanderei la brevità perché abbiamo molti altri argomenti. Dar vienas kolega norėtų pakomentuoti, prašau, tik labai trumpai prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Europos parlamento vicepirmininkas ponas Martinės Martinės yra dirbęs ir savo šalies nacionalinėme parlamente. Ir manau, kad tai, apie ką jis kalbėjo, yra visiška tiesa. Man yra tekę dirbti Vakarų Europos e, Sąjungos parlamentinėje asamblėjoje, kitose parlamentinėse asamblėjose, tai sudirbęs ir savo nacionalinėme parlamente. Ir aš manau, kad, kad Vakarų Europos Sąjungos parlamentinė asamblėja buvo tikrai niekam tikusi, ji buvo visiškai nereikalinga. Ir manau, kad reikėjo nutraukti jos veiklą jau kur kas anksčiau. Pagal Lisabono sudartį nacionaliniai parlamentai dabar turi nemažai galimybių įsitraukti į ES politikos formavimą. Man atrodo, kad Europos parlamentas neturėtų kištis į tai, kaip nacionaliniai parlamentai susitars dėl to, kaip jie galėtų geriau koordinuoti savo veiksmus. Galbūt ūsienio reikalų komitetas ir saugumo ir gynybos komitetas galėtų bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais šiuo klausimu. Kitaip diskusijos tiesiog bus ilgos, nuolatinės ir net neš jokių rezultatų. Stambiose valstybėse narėse nacionalinių parlamentų nariai net nenori nieko girdėti apie Europos parlament, parlamentą. Maž, mažesnėse valstybės narėse situacija gal yra kiek kitokia. Ir man yra tekę dalyvauti susitikime su Junktinės karalystės e, parlamento atstovais, ir su Europos parlamento narys iš Junktinės karalystės. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad kolegų susitikimas buvo panašus į mūšį. Taigi aš manau, kad Europos parlamentas turėtų dirbti savo darbą, o nacionaliniai parlamentai turėtų atlikti jiems patikėtas funkcijas. Jei jie norės su mumis bendradarbiauti, tai prašom, mes visuomet esame tam pasirengę. Jei jie nori patys spręsti, kaip tvarkyti ūsinio politiką, kaip e, formuoti saugumo politiką savo šalyje, tai yra jų teisė. Mes e, turime šiokių tokių politinių įgaliojimų, turime šiokio tokio politinio svorio, tačiau neturėtume iš tikrųjų persistengti, turėtų tiesiog e, dirbti savo darbą taip, kad nesusilauktume papildomos kritikos dėl vis didėjančių kaštų ir išlaidų. Pirmininkas. Na, panašu, kad e, diskusija dar nebaigta. Apie šį klausimą dar kalbėsime ir ateite. Pono Martynės e, pranešimas yra labai svarbus ir pirmame protokole yra parašyta, kad e, turėtų būti plėtojamas tarp parlamentinis bendradarbiavimas, pasinaudojant kozako struktūromis. Tai reiškia, kad mums reikia aiškesnių gairių ir konkrečių skaičių. Taigi aš pritariu pono Martinės mintims, dėkoju jums, o dabar mes galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Taigi, tęsime darbą pagal mūsų darbo tvarkę ir dabar pradedame svarstyti pasiūlymą dėl aktų dėl Europos parlamento narių rinkimų remiantis tiesioginė visuotinė rinkimų teisė pakeitimo. Praeitą savaitę išgirdome pono DAF su, apie pono DAF siūlymus pakeitimus. Diskusija buvo gana įstringa, dabar yra parengtas yra balsavimo sąrašas. Yra taip pat pateikti keli pakeitimai žodžių Jie yra pateikti kompromisiniams pakeitimams ir sutikiu žodį ponui DAF. Uh, uh, Pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad uh, kelios frakcijos kreipėsi mane klausdamos, ar mes uh, turėtume balsuoti dėl šio pranešimo per gegužės plenarnę sesiją. Ir aš nusprendžiau, jog būtų protingiau mums paprašyti atidėti balsavimą iki birželio mėnesio plenarnės sesijas. Ir aš manau, kad mes komitete turėtume balsuoti rytoj, kaip yra numatyta. Tačiau jei mes atsižvelgsime į tai, jog po to mus, lauk, mus laukia Velykos, Velyko atostogos, po to dar viena gegužės atostogų savaitė. Ir tai, kad frakcijoms teks nemenkas darbo krūvis per šiuos mėnesius būtų tikrai protingiau atidėti balsavimą plenarinėme sesijoje, plenarinėme posėdėje iki birželio mėnesio. Ir aš tikiuosi, kad tam neprieštaraus kitų frakcijų koordinatoriai. Antras dalykas. Aš norėčiau trumpai patvirtinti, jog Strasbūrė buvo svarstyti kompromisiniai pakeitimai Svarstėme juos balandžio 7 dieną. Buvo svarstamas e, B kompromisas. Ir aš galiausiai išbraukiau e, nuorodą į, gyve, į visų teisėtai šalies teritorijoje gyvenančių asmenų e, asmenys. Po to aš taip pat nusprendžiau neįtraukti pusiau atviro pirmenybinio sąrašo. Po to, kai įvyko dėrybos su taryba, mes galbūt negalėsime suspręsti dėl šio klausimo, kai sužinosime tarybos nuomonę. Ponas Gvaltieri taip pat paprašė, kad būtų pastaisytas šeštas akto straipsnis. Aš norėčiau, kad būtų užsaugota pirmoji pastraipos dalis, kurioje kalbama apie tai, kad e, parlamento nariai balsuoja individualiai ir asmeniškai. Ir, ir aš manau, kad e, šį sakinį galima būtų papildyti, pritaikant septintąjį pakeitimą. Aš nemanau, kad e, šią nuostatą reikėtų išbraukti. Toliau. Mažumų klausimas. Mes galėsime balsuoti dėl visų būdvardžių vartojimo apibūdinant e, įvairias mažumas. Ir taip pat siūloma yra balsuoti dėl atskirų paskutinio straipsnio dalių, kur šiame straipsnėje kalbama apie Europos parlamento e, teisėtumą. Dėl gėto konstatuojamosios dalies ponas Galtieri paprašė pataisyti nuostatas, nes dabartinės nuo, e, taip, kad nebūtų taikomos mažėjančio proporcingumo principas. O aš manau, kad mums šios formuluotės reikia. Tačiau jūs galite man net nepritarti. Aš stengiausi stengiausi parengti kompromisinius pakeitimus. Šis darbas uh, e, užsitėse ir aš suprantu, kad žmonėms dabar jau yra sunku susigaudyti, kas vyksta. Ir aš Norėčiau padėkoti kolegoms už jų kantrybę. Mes, palai... Mes pagaliau parengėme receptą, pagal kurį galėsime parengti visą paketą. Manau, kad yra svarbu ne pamesti bendro vaizdo, nepamiršti apie bendrą kontekstą. Akivaizdu, kad dėl visko susitarti tikrai mums nepavyks, bet to e, ir taryba ne visuomet mums pritars, tačiau mes suprantame, kad e, mes šiuo metu rengiame mūsų darybinę poziciją tam, kad mes galėtume, remiantį šią poziciją, pradėti darybas su taryba. Ir kartu mes bandome pirmą kartą pasinaudoti mums suteiktais naujais įgaliojimais. Įsigaliaus Lisabono sutaršį mes norėtume sustiprinti mūsų institucijos demokratinį teisėtumą ir spręsti kai kurias teisinės ir administracinės problemas nuo kurių Europos parlamentas e, kentėjo gan ilgą laiką. Taigi rytoj mes galėsime pradėti nuseklę ir reguliarią Europos parlamento rinkimų sistemos reformą. Ir aš esu pasirengęs ir toliau berauti su visomis frakcijomis tam, kad mes aptartume visus pasiūlymus, kuriuos galėtume pateikti plenariniam posėdėje birželio mėnesį. Dėkuoju, ponui Def. Ponas Šioplinas pirmasis nori pasisakyti, paskui ponas Galtieri. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, labai norėčiau nuoširdžiai padėkoti ponui Def už puikų bendradarbiavimą, vaisingą. Manau, kad per plenarinę sesiją birželį tikrai turėtume siekti pasitvirtinti šį pranešimą. Atidėjimas yra visai geras dalykas dėl kelių priežasčių. Viena iš jų, kaip tikriausiai žino ponas Daf, bet ir aš apie tai žinau, kad Atsirado kai kuriuose nacionalinėse e, delegacijose tam tikrų nugastavimų dėl to bendro transnacionalinio, sosa, transnacionalinio sąrašo. Ir dėl to šiek tiek turėti laiko pagalvoti apie viską, gal nebloga mintis. Dėl uždarų sąrašų aš už kuo uždaresnius sąrašus prieš maždaug dvi savaitės Strasbūrė apie tai buvo kalbama, atviri sąrašai leis e, prakišti, taip sakant, tam tikras didesnių valstybių preferencijas ir bus galima paskui pradėti rinktis kandidatus pagal nacionalinį e, pagrindą ir nuo to nukentės mažos valstybės. Aš e, manau, kad demokratiniai argumentai yra už uždarus sąrašus ir atrodo, kad e, tai bus demokratiškas pasirinkimas dėl mažumų. Nemanau, kad čia turėtų būti kokių rimtų problemų. Ir visiškai sutinku su tuo, kad mes turime pirmiausia galvoti apie bendrąjį platų vaizdą, kai reikės daryti starybą dėl šių klausimų. Reikia pabrėžti tuos dalykus. Ir aš jau ir anksčiau esu apie tai sakęs, bet dar pakartosiu, kad mes e, galėtume galvoti apie Europos politinę erdvę ir e, bendras tas sąrašas atstovaus politikai tokioje erdvėje. Tai e, bus Europos lygmuo, bet tie žmonės bus tiesiogiai išrinkti ir e, gali atsirasti labai stiprus ryšys tarp kai kurių Europos parlamento narių ir rinkėjų. Kaip tai pasireikš, kokiu būtų, dar pamatysime ateityje, bet dėl to platesnio e, vaizdo būtent galime tą ir pasakyti. Dėl sudėties apie tai, to sąrašo e, ateityje dar pakalbėsime, tai labai rimtas dalykas, bet tai galės pa gilinti, sutvirtinti Europos parlamento legitimumą rinkėjo akise. Ponas Gutierės, dėkoju. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Def už jo norą atvirai siekti kompromisų su skirtingomis frakcijomis. Aš nebegrįšiu prie visko, kas buvo anksčiau jau suderinta. Uh, Keletas tik tai klausimų atvirų, apie kuriuos jau taip pat buvo kalbėta. Pozityviai vertinu tai, kad iš A kompromiso buvo pašalintos kai kurios nuostatos, būtent e, nuoroda į viršnacionalinės apygardas. Mano nuomonė sutartyje tai būtų nederamas dalykas. Ir norėčiau paklausti, gal būtų logiškiau taip pat ir iš trečio straipsnio pašalinti nuorodą. E, ir iš ketvirtojo pakeitimo taip pat nes tai yra susijęs su 76 metų dokumentu ir e, žemiausia riba. Tai yra nacionalinės, ten kalbama apie nacionalinės apygardas regionės. Toliau dėl preferencijų taip pat reikėtų atsisakyti nuostatų tam bendram transnacionalinėme sąraše dėl priežasčių, kurias minėjo ponas Šioflink. Norėčiau padėkoti ponui DAF už tai, kad šeštajame straipsnėje jisai paliko mano nuomonę svarbę nuorodą į rinkimus e, ir Europos parlamento, Europos parlamento narius. Mes aptarėme ir šeštąjį A straipsnį žmonės, kurie yra nubausti kalėti iki gyvos galvos e, ir jų balsavimo teisės. Man regis, kad reikia apsispręsti, kas nuspręs dėl procedūros. Pradedame naują procedūrą ir visai dėrėtų. Įrašyti datas negalime paprasčiausiai e, patvirtinti šio pranešimo ir nurodyti kitų rinkimų datos. Taip pat reikia nuorodų į kalbinės ir tautinės mažumas. Mes šiek tiek pakoreguosime pirminį tekstą ir paminėsime tai, kad reikia sustiprinti atstovavimą moterims ir mažumoms apskritai. Dėkoju ponui Dov, kad leido jisai pasirinkti balsuoti dalimis, dėl to ir pavyko balsuoti. Tai būtų deramiausias būdas dirbti. Dėl e, J kompromiso prašoma taip pat balsuoti dalimis. Ten e, atsisakoma e, atvirkšnio proporcingumo nuorodų dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, e, tai yra gana sudėtingas apibriežti mokslinis dalykas, o antra, žmonės gali pradėti pagalvoti, kad dabartinis parlamentas nėra pakankamai legitimus. Reikėtų kažkaip pozityviau viską suformuoti, dėl to mes nutarėme įrašyti pozityvę nuorodą į tai, kad reikia rasti formulę ar kažkokį kitą apskaičiavimo būdą. 29, 30, 32 pakeitimai mes taip pat norėtume pozityvesnio akcento, mm, užuot e, kalbėję neigiamai apie dabartinę situaciją. Dabar vyksta diskusijos ES mastu dėl Europos parlamento, jo vaidmens ir legitimumo reikia į tai atsižvelgti. Manau, kad tai yra svarbiausi dalykai. Ir dar kartą dėkoju ponui Daf. Dėkoju ponė Gualtrie, ponas Talkovskis. Aš pagalvojau apie tai, kas buvo pasakyta, sustikau su NBO atstovais. E, transnacionalinis sąrašas, tarp valstybinis sąrašas bus vertinamas e, pagal tai, ar jis bus atviras ar uždaras. Kai kurie pasisako visiškai prieš tokius tarp valstybinius sąrašus, e, kai kurie remia savo nuomonę pagal tai, ar tai bus atviras sąrašas ar uždaras. Kai kurie savo, kad tai saugiai leis pakliūti kažkam į parlamentą ir panašiai. Ir e, jeigu kalbėsime apie e, visą projektą tarp valstybinių e, sąrašų, jeigu jie bus uždaryti, tai bus labai sunku pristatyti tą projektą, padaryti taip, kad žmonės su juo sutiktų. Reikia, kad būtų pakankamai gerai žinomi, gerai žinomi žmonės įrašyti, kad žmonės už juos balsuotų. Dėl politinių partijų matomumo geresnio taip pat priklausomai nuo to, ar sąrašai bus atviri ir uždari, sąrašas bus atviras ar uždaras, e, priklausys jų sėkmė ir matomumas. Dar bus svarstoma taryboje šis klausimas, bet nepamirškime, kad žmonės vertins mus ir turime labai atidžiai žiūrėti tuos tarp valstybinius sąrašus, reikia daugiau diskusijų prieš pradedant dėrėtis su taryba. Galbūt galima dabar užimti aiškę poziciją šiuo klausimu, nes vėliau vėl su taryba kalbėsime apie tai kodėl dabar mes pasirinkome ne Dehont, o Sentlagi e, sistemą. Ir kaip ar žmonės galės e, būti abiejose sąrašuose kandidatai. Aš taip įsivaizduoju, kad tai bus. Ir jau kas nors bus išrinktas e, žmogus, kuris yra abiejose sąrašuose, kas tada atsitiks? Pavyzdžiui, ar kitas žmogus pagal sąrašą iš tarp valstybinio e, sąrašo paklius e, į parlamentą ar iš nacionalinių sąrašų. Kaip Jūs galvojate ir kaip dėrėsite su taryba dėl šio dalyko? Kitas techninis pastebėjimas. Kompromisas dėl tarp valstybinių sąrašų, dėl jo bus balsuojama dalimis, taip? dėl šių klausimų. Aš kaip suprantu, yra keturi elementai. Ar dėl visų bus balsuojama dalimis, ar balsuosime dėl viso kompromiso. Kalbu apie L kompromisą. Ar balsuosime rytoj dėl viso kompromiso L, ar balsuosime dalimis dėl 1, 2, 3, 4, 5 paragrafų. Tai tiek. Grazie, adesso mi pare il collega Efner. Ačiū. Ja, vielen Dank. Hefner, dėkuoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti Andriu Daf už tą kryptingą darbą, nagrinėjant šį klausimą. Man atrodo, kad pastarųjų savaičių ir mėnesių diskusijos prisidėjo prie to, kad parengėme variantą, kuriam iš esmės gali pritarti visos frakcijos. Ir tikimės, kad tai pagerins rinkimų Europos parlamentą įstatymą dėl pasiūlymų ir kompromisinių pasiūlymų. Iš karto norėčiau atsakyti Rafaelio Traskovskį klausimą, kuris pateikė savo kalbos pabaigoje. Iškyla daug klausimų dėl dviejų sąrašų. Tai yra sąrašų, pagal kuriuos bus renkamas parlamentas ir dėl bendros Europos masto rinkiminės apygardos. Mes pagėdaujame tokios apygardos, tačiau diskusijų metu nebuvo atsakyta į klausimą, ar tie 25 papildomi mandatai turėtų būti numatyti papildomai prie 750 ar įeitų į tą 750 skaičių. Aš noriu tiesiog pasakyti, kaip aš manau. Aš manau, kad kai kuriuose valstybėse narėse vyksta diskusija dėl parlamento mandatų išplėtimo, tačiau šitas klausimas yra labai labai sudėtingas ir rizikingas. Reikia atsižvelgti į tai, kad turint galvoje kai kuriuose valstybėse narėse, didesnėse valstybėse yra susirū, keliamas susirūpinimas, kad iš didžiųjų valstybių bus išrinkta daugiau ir kad laimės didesnės partijos, kadangi jos turi daugiau galimybių tiesiog pristatyti savo kandidatus. Jeigu mes nenorime tiesiog pakeisti to e, santykio parlamente ir vadovaujamės atitinkama formulė, tačiau jeigu mes manome, kad reikia ieškoti kitos formulės pagal naujas taisyklės ir užtikrinti mažėjančio proporcingumo principo įgyvendinimą, tai tuomet reikėtų paieškoti tokios formulės, pagal kurią 25 parlamentarai būtų išrinkti pagal bendrą sąrašą ir kad tuo met šiek tiek sumažėtų skaičius parlamentarų deleguojamų iš nacionalinių valstybių, o po to papildomai būtų išrinkti 25 papildomi mandatai, kad ES pilietis galėtų ES apygardos mastu pasirinkti savo kandidatus. Tokie mano samprotavimai dėl to, kad ta diskusija yra vertinga. Visi pakeitimų siūlymai yra naudingi Tačiau viena problema neišspręsta. Būtent ta vienin, vieninga tinkamiausia formulė, pagal kurią būtų nustatoma, kiek piliečių gali užsitikrinti vieną atstovo vietą parlamente. Būtent šita formulė turėtų būti vienoda kiekvienai valstybei, apskaičiavimo pagrindas turėtų būti tas pats kiekvienai valstybei ir ko gero tai turėtų būti piliečių skaičius, ne gyventojų tam tikroje valstybėje skaičius, o piliečių skaičius. Kadangi skaičiai iki šiol dar nėra e, sukonkretinti, m, abejonių dar gali kilti, tačiau aš vis dėlto galvoju, kad reikėtų laikyti būtent tokios nuostatos ir vadovautis ES piliečio savoka. Tol, kol dar nėra konkrečių skaičių, galima vadovautis ir gyventojų skaičiumi, tačiau ateityje vis dėlto reikėtų numatyti labai konkretų nuoseklų teisinį vardiklį. Tai yra piliečių skaičių. Be to, aš labai džiaugiuosi diskusijomis, kurių pabaigoje buvo pateikti pakeitimų siūlymai, jie pagerino tekstą. Mes galėsime pritarti šiems pasiūlymams, išskyrus tuos du momentus, apie kuriuos aš kalbėjau ir kurie kelia šiokių tokių abejonių. Dėkuoju, kolega Hefne. Brons. Nežinau, ar aš esu vienintelė šiame komitete, kuriam atrodo, kad trijų paskutinių pakeitimų matematinės formulės yra labai sudėtingos, bet aš tikrai esu pirmasis, kuris tai garsiai, apie tai garsiai prabilo. Aš manau, kad rengiantis plenariniam posėdžiui reikia nepamiršti, jog plenarinėme posėdėje šias formulės e, galiu nesuprasti ne aš vienas. Tie trys paskutiniai pakeitimai. suformuluoti vien žodžiais galėtų būti suformuluoti aiškiau ir galėtų galbūt sutalpinti į vieną pakeitimą. Tokie, tu, tuomet tokie kvailiai kaip aš gal ir sugebėtų suprasti, apie ką yra kalbama ir gal o, tuomet būtų didesnė tikimybė, kad jiems pritars plenarinėme posėdėje kiti parlamentų nariai. Bumo, um... Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu pasidžiaugti kolegos DAF darbu. Jis iš tikrųjų labai nuoširdžiai ieškojo tinkamiausio sprendimo, suformuluojant patį tinkamiausią rinkimų įstatymą, taip pat nustatant pačią tinkamiausią formulę. Tačiau vis dėlto reikėtų pagalvoti, kaip visą tai atsilieps vietų pasiskirstimui nes atrodo, kad rezultatas bus kiek kitoks, negu buvo tikėta. Kai kurios valstybės laimės ir džiaugsis tuo rezultatu, o kai kurios tiesiog bus nusivylusios. Todėl dabar turėtume dar kartą grįžti prie Lisabono sutarties nuostatų. Ta sutartis yra politinė sutartis. E, ir kaip visada politinės sutartys turi tam tikrų privalumų ir trūkumų. Aš jau minėjau, kad vis dėlto bus sudėtinga politinę sutartį pakeisti kitokią sutartimi, ypač rengiant transnacionalinį sąrašą. Žinoma, apie tai galima diskutuoti, siūlyti 20, dėl 25 mandatų, kurie bus papildomai renkami e, prie tų 750. Tačiau mes neišvengsime kliūčių, jas netgi sunku įsivaizduoti, kadangi nežinome, kaip į tai pažiūrės visuomenė. Dėl transnacionalinio sąrašo. Aš dėkuoju dėkuoju kolegui Šiofki. Jisai yra to transnacionalinio sąrašo e, idėjinis vadovas, tačiau nežinia, ar nereikėtų dėl šito sąrašo balsuoti atskirai. Aš pasisakyčiau už tą atskirą balsavimą, tačiau pritariu ir tiems, kurie mano, kad tas preferencinis e, balsavimas gali sukelti įtarimų, kad tose valstybėse, kur yra daugiau gyventojų, laimės. Nežinau, kaip tai teisiniu požiūriu sureguliuoti, tačiau kolega Českovski iš tikrųjų, nusimananti šiuose dalykuose, teigia, kad galima išvengti to įtarimo, jog laimės didžiosios valstybės. Bet kolega Hefner ir aš, ko gero, mastome tą pačią kryptimį, tačiau išklausius argumentų, vis dėlto reikia pripažinti, jog mes turime siekti kuo didesnio artumo su piliečiais, nes mes turime stiprinti Europos savimonę jos siekdami mes turime išvengti bet kokio įtarimo, kad šitas sąrašas tiesiog bus didžiųjų partijų ir didžiųjų valstybių uh, uh, grobių objektas. Todėl reikėtų paieškoti tinkamesnių sprendimų, galvodami apie piliečius, o pastarieji turi turėti galimybę pasisakyti už tą transnacionalinį sąrašą, rinkti pagal jį, iš jo, pagal politinės partijas, pagal atitinkamas ideologijas. Žinoma, galima tą procesą toliau aptarinėti ir kuo ilgiau diskutuosime, tuo geresnį rezultatą pasieksime. Taigi aš pritariu kolegai Šeflin, kadangi jisai labai aiškiai suformulavo frakcijos poziciją rytoj balsuosime, tai bus tik pirmasis žingsnis rengiant šį dokumentą. Tačiau vis dėlto po to dar reikės atlikti nemažą įtikinamąjį darbą. Dėkoju kolegoms Kupolgo Daf už tai, kad jisai atvyko į frakciją ir pristatė savo dokumentą, kadangi yra tokių, kurie nesusipažinę su dokumentu, abejoja, todėl reikia pakankamai daug laiko reikia įtikinėti kolegas ir iš tiesų būtų naudingiau balsuoti plenarnėje sesijoje birželio mėnesį. Rytoj mes jau turėsime parengtą tekstą, o po to turėsime pratesti diskusijas frakcijose, turėsime aiškinti, taip pat išklausyti abejonių ir argumentų, kadangi iš plenarnės sesijos dar galima ir reikės kai ką pakeisti. Dėkuoju kolegai DAF už jo nuveiktą darbą. Iš tikrųjų, kolega Martinės minėjo, jog darbas buvo atliktas puikiai, kadangi jo tikslas skatinti Europos piliečių savimonę nepriklausomai nuo partinės priklausomybės. Mūsų tikslas bendras. Kolega, kolega Tein, aš norėčiau padėkoti kolegai Andriu už darbą, už jo idealų europinių idealų gynimą. Norėčiau pritarti kolegai Hefner dėl transnacionalinio sąrašo ir kandidatų į šį sąrašą. Aš manau, kad mano valstybė nari, galvodama apie papildomas e, parlamentarų vietas, vis dėlto negalėtų taikstyti su tokia, tokiu pasiūlymu, kadangi turime taupyti. Vokietijoje šiuo metu vienintelė tema, kur yra aptariama, tai yra ekonomikos gelbėjimo priemonės, taip vadinamas skėtis. Ir aš manau, kad piliečiai iš tikrųjų šiuo metu nepasirengę svarstyti to transnacionalinių rinkimų sąrašų Ir jeigu balsuojant parlamente iškiltų taip pat problemų, aš norėčiau vis dėlto siūlyti, kad nereikėtų keisti sutarties, kad liktų 751 vieta parlamente ir kad tiesiog išvengtume diskusijos su mažomis valstybėmis kurios norėtų, kad didžiosios valstybės paukotų bent vieną vietą ir siekdami išvengti netikėtų balsavimo rezultatų dėl transnacionalinio sąrašo, sakykime, niekas netiki, kad septyni į šitą sąrašą gali patekti į, e, iš Maltos, ko gero reikėtų galvoti apie papildomus arba perinamojo laikotarpio mandatus. Sakykime, galbūt tokiu atveju galėtų patekti vienas e, delegatas iš Maltos ir taip nebūtų keičiamas tas 751 deputato skaičius. Ačiū pirmininkė, pana Šolts. Aš jau įprasis į ritualas, kad visi dėkoja kolegai DAF ir aš taip pat norėčiau padėkoti jam už tą nuoseklų darbą, rengę dokumentą ir siekiant galų gale pasiekti balsavimo etapo. Norėčiau išsakyti tris pastabas dėl dabartinio mandatų skaičiaus ir dėl papildomų mandatų skaičiaus e, naudojantis transnacionaliniu rinkimų sąrašu. Čia dabar kalbame apie tai, ar mes sutiksime su tuo, kad bus suformuluota ES masto apygarda. Ir jeigu mes susitarsime dėl tokio sąrašo, aš pasisakau už jį, tuomet mes turime susitarti, kaip mes užskaitysime tuos, tas, tuos sąrašus. Taigi, nacionaliniu lygmeniu valstybės narės turi susitarti dėl to, kad tas nacionalinis sąrašas būtų kuriamas. Aš bent jau manyčiau, kad ateityje galėtume apskritai tik atsakyti nacionalinių partijų ir tiesiog rinkti pagal europinės partijas. Tai būtų visiškai naujas metodas, nauja idėja, kurią galbūt pavyks įgyvendinti vėlesnėje perspektyvoje. Taigi mes neišvengsime dabar papildomo mandatų skaičiaus bet galbūt tam tikrų perinamųjų laikotarpių mums reikėtų tartis e, tarp e, su, su valstybėmis narėmis dėl nacionalinių pagrindų išrinktų parlamentarų ir dėl to papildomojo sąrašo. Dabar kaip užtikrinti teisingumą, teisingą santyki tarp mažų ir didelių valstybių. Bent jau mano frakcijų nuomonės yra labai skirtingos dėl transnacionalinių sąrašų ir dėl to mažėjančio proporcingumo principo pritaikymo ateityje, kadangi daug kas mano, kad didelis ir mažos valstybės neišsaugos to dabar nusistovėjusio santykio ir mažos europinės partijos pralaimės kovoje su didelėmis europinės partijomis. Todėl aš pritariu, kad balsavimas komitete ir plenarnėje sesijoje būtų kuo labiau atitolintas, kad mes turėtume pakankamai laiko aptarti šios klausimus frakcijose ir partijose ir pasitartume su visuomenė, kadangi komitete balsuodami mes jau užsitikriname tam tikrą viešumą ir o tai padės mums siekti atitinkamų balsavimo rezultatų ir plenarnėje sesijoje. Ir baigdamas norėčiau pasakyti dar vieną mintį. Būtent, kad aš pasigendu diskusijos dėl metodų, dėl kelio. Mes nagrinėjame tekstą, aptarėme tikslą, tačiau tarsi mes e, pamirštame tą kelią, kaip nueiti iki to tikslo. Sì, dicevo, eh, mi pare di capire che vi è un consenso. Na, man atrodo, jog mes visi sutrėme dėl to, kad balsuoti reikėtų rytoj, o balsavimo plenarnėme posėdį reikėtų atidėti iki Liepos mėnesio. Taigi, dabar sutikiu žodį ponui Dav, kad jis apibendrintų įvykusią diskusiją. Pirmiausia, noriu pakomentuoti atvirų ir uždarų sąrašų klausimą. Aš ir neslipiu tai, kad man labiau patinka pirmenybiniai sąrašai, kadangi tai reiškia, kad ir kandidatai, ir rinkėjai turi elgtis atsakingiau. Jie žmonės ateina prie balsadėžių ir staiga sužino, jog Europos politinės partijos parengė uždarą sąrašą ir kad rinkėjas gali tik tai balsuoti dėl kandidatų bloko, vargu ar tai padidintų rinkėjų aktyvumą bei domėjimąsi rinkimais ir Europos parlamentu. Jei rinkėjas galėtų rinktis, ar jam yra labiausiai e, patinka sąrašas, ar atskiri jo nariai. Tai, man atrodo, tikrai kur kas labiau sudomintų rinkėjus. Aš suprantu išsakytas nuomonės ir suprantu, kad tam, kad būtų apsaugoti stambesnių arba mažesnių valstybių interesai, būtų geriau taikyti uždarus sąrašus. Aš tiesiog norėčiau Jums priminti, jog mes pradėjome kalbėti apie transnacionalinį sąrašą būtent dėl to, kad norėjome, kad e, sistemoje atsirastų daugiau lankstumo. Todėl turime elgtis atsargiau, apdairiau. Ir turime leisti žmonėms rinktis. Todėl mums reikia laisvesnės, atviresnės rinkimų sistemos. Bet komiteto nariai be abejo patys nuspręs, kokią nuomonę patvirtinti. Šis pranešimas nėra skirtas tam, kad būtų užkirstas kelias svarbioms diskusijoms tarp mūsų ir tarybos. Panas Galtieri ir keli kiti kolegos iš Italijos kalbėjo apie tai, jog reikėtų neleisti nuteistiesiems dalyvauti Europos parlamento rinkimuose. Aš aptariu šį klausimą su kitų komitetų nariais ir jei iš tikrųjų žmonės, kurie buvo anksčiau teisti, ypač už sunkius nusikaltimus susijusius su organizuotų nusikalstamumu, praranda kel, e, savo pilietinės politinės teisės ir jeigu tai yra, tai yra numatyta valstybės narės nacionalinėje teisėje, tuomet jiems gali būti neleisti dalyvauti rinkimuose. Tačiau aš manau, kad Europos parlamentas negali įtvirtinti šios nuostatos visos ES lygmenių, kadangi tai pažeistų subsidiarumo principą ir taip pat prieštarautų priimtai praktikai kitose valstybės narėse. Kaip e, ir sakė ponas Gualtieri. Dabartinis Europos parlamentas yra sudarytas neatsižvelgiant į mažėjančio proporcingumo principą. Aš nenoriu pasakyti, kad mūsų uh, kadencijos parlamentas yra nelegitimus. Jis buvo išrinktas prieš įsigaliojant Lisabono sutarčiai ir prieš e, įsigaliojant e, teisės aktui, kuriame yra apibrieštas e, mažėjančio proporcingumo principas. Mes stengiamės šį principą įtvirtinti tik dabar. Norėčiau tiesiog atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mažėjančio proporcingumo principas yra pažeistas bent penkis kartus šiame parlamente. Ir ši problema buvo pastebėta žmonių, kurie nedirba Europos parlamente. Aš kalbu apie Vokietijos konstitucinį teismą. Jis iškėlė šią problemą. Ir jeigu mes net ir nesistengsime įspręsti šios problemos, pritaikydami matematinės formulės, kurios yra sąžiningos, teisingos, skaidrios ir atviros, tuomet pasirodės, jog mes tiesiog stengiamės užmerkti akis ir apsimesti, kad nieko nežinome apie šią problemą. Ir tai be abejo daugam nepatiks. Aš asmeniškai manau, kad mes turime turėtume kritiškai vertinti dabartinę parlamento sudėtį. Santlegių metodas yra metodas, kuris sutikia daugiau teisių mažesnėms partijoms, bet to jis užtikrina didesnį proporcingumą. Ir būtent dėl to mes jį ir siūlome. Ir šis metodas beje dabar yra dėgiamas e, Vokietijoje, reformuojant rinkimų sistemą. Dėl, dėl kandidatavimo. Europos parlamento nariai bus išrinkti tik tuo met, jei jie bus išrinkti, kas bus tuo atveju, jeigu parlamento narys bus išrinktas ir pagal transnacionalinį sąrašą, ir pagal nacionalinį sąrašą. Tuomet toks e, asmo galės pasirinkti, ar jis e, pasirenka dirbti kaip e, Europos parlamento narys išrinktas pagal transnacionalinį sąrašą, ar kaip pagal nacionalinį sąrašą išrinktas parlamento narys. Be abejo, kiekvienas žmogus pats galės apsispręsti asmeniškai. Ir būtent tokią sistemą mes ir siūlome. Bet be abejo, gali būti, kad dar dėrybose su taryba šis klausimas bus keliamas. Kol kas parlamente šiam pasiūlymui niekas neprieštaravo, bet, kaip minėjau, jį galima svarstyti. Pasiūlymas išrinkti iš 700 e, Ar turime išrinkti transnacionaliniam sąrašus savančius parlamento narius iš jau išrinktų parlamento narių, ar turime papildomai uh, numatyti vietų šiems nariams? Na, manau, kad visiškai teisingai buvo pasakyta, kad mes galime paprašy, papras, pasakyti tarybai galime paaiškinti tarybai, kad išrinkti tuos 25 parlamento narius iš 150, e, 750 e, bus labai labai sunku, praktiškai neįmanoma. Ir aš nemanau, kad mes sugebėtume ką nors pasiekti. Nes dėl to atsiras įtampos tarp nacionalinių delegacijų ir partijų. Taigi reikėtų stengtis išvengti tokios situacijos, kai mūsų parlamentas būtų skaldomas ir kai būtų supriešinamos nacionalinės delegacijos ir politinės partijos. Aš manau, kad mums reikia siekti kuo didesnio sutarimo. Aš manau, kad vis nebūtų sunku numatyti papildomų Europos parlamento narių vietų. Aš asmeniškai manau, kad atsižvelgiant į tai, kad po Lisabonos sutarties mūsų darbo krūvis labai padidėjo, mums reikia daugiau Europos parlamento narių, reikia aktyvių, tikrai dirbančių narių. Ir manau, kad jeigu šiuose rūmose dirbs e, daugiau parlamento narių ir jeigu tie nariai atstovus transnacionaliniam sąrašui, tuomet e, ir ponas Barosui, ir visa komisija galėtų mums pritarti, pritarti, kad galima būtų pabandyti, galima būtų pabandyti paeksperimentuoti. Aš suprantu, kad e, Vokietijos atstovams labai rūpi užtikrinti, jog nebūtų išlaidaujama. Aš galiu tik tai Jums priminti, kad anksčiau parlamente dirbo dar daugiau parlamento narių. Ir todėl e, padidinti parlamento narių skaičių dabar, man atrodo, nebūtų sudėtinga. Panas Brons kalbėjo apie matematinės formulės ir apie tai, jog jis nesugeba jų suprasti. Na, ponas Brons galėtų atsipalaiduoti, kadangi G kompromise, atsiprašau, J kompromise, mes tengiamės e, įspręsti šią problemą. Pripažindami, jog mes nesugebame susitarti dėl vienos matematinės formulės, kad mes suprantame, jog reikia svarstyti įvairius pasiūlymus dėl įvairių uh, matematinių formulių ir jei jo pakeitimas bus patvirtintas, tuomet e, kol kas tekste esančios trys matematinės formulės bus tiesiog atmestos. Panas Šolts kalbėjo apie tai, kad reikėtų sustiprinti mažesnių partijų pasitikėjimą ir kad joms reikėtų skirti daugiau vietos šiame transnacionalinėme sąraše. Bet pagal, pagal sentlegių metodą taip ir atsitiks GUE, pavyzdžiui, galėtų susilaukti paramos tose šalise, kuriuose šiai partijai kol kas bent jau nėra atstovaujama. Jūsų frakcijoje dirba kažkas iš Šiaurės Airijoje, bet, kiek žinau, neturite nei vieno nario iš Junktinės karalystės. Tačiau iš, atsiprašau, Didžiosios Britanijos. Tačiau jeigu mes turėsime transnacionalinį sąrašą, tuomet už jūsų partijos kandidatus galės balsuoti Didžiosios Britanijos piliečiai. Tai reiškia, kad ir vilsiečiai, ir škotai, ir anglai galės balsuoti už jūsų siūlomus kandidatus. Aš asmeniškai jų nerinksiu, bet ko gero bus kitų žmonių, kurie, kuriems jie tiks. Visiškai yra netiesa teikti, jog šis transnacionalinis sąrašas bus nepalankus ir nenaudingas visoms politinėms partijoms. Taip tikrai nėra. Man atrodo, kad yra tokių partijų, kuriuoms šis e, transnacionalinis tarp valstybinis sąrašas kaip tik gali suteikti daugiau šansų būti iš, e, išrinktiems. Aš siūlyčiau jums drąsiai imtis šio eksperimento ir drąsiai eikti, eiti į tarybą ir toliau jau galėsime pamatyti, kiek galėsime pasiekti. Labai ačiū. Dėkuoju ponui DAF, balsuosime dėl šio klausimo rytoj po 10, nes e, po 10 valandos pradėsime kaip tik balsuoti 10, o dabar šeštasis darbo atvarkės klausimas, tarp institucinis susitarimas dėl bendro skaidrumo registro parlamento ir tarybos kartu su septintu punktų mes įsvarstome dėl Europos parlamento darbos taisyklių dalinio pakeitimo, dėl bendro Europos parlamento ir komisijos skaidrumo registro sudarimo. Taip pat rytoj ryte balsuosime dėl šio klausimo. Trumpai pristatysiu šį klausimą, paskui išklausysime jūsų nuomonę apie tai, kaip viskas yra. Diskusijos koncentruojasi ties vienu klausimu, tai yra privalomas e, registravimas skaidrumo registre. E, struktūrų, kuriuose smulkesnės negu nacionalinės. Mes parengėme septynis kompromisinius pakeitimus, kurios, kurie turėtų išskraidyti bet kokias abejonės, jeigu teisingai juos interpretuosime. Iš esmės galite pasiskaityti tuos kompromisus. Ten sakoma, kad nereikia reikalauti privalomo įsiregistravimo E, regioniniams viešosioms struktūroms tik tai autonomiškos atstovybės, e, ne atskiri asmenys turi įsiregistruoti, o pareigūnams dirbantiems tokiuose administracijose, regionėse ar e, dar smulkesnėse nereiktų, bet jeigu įkurta kokia nors yra atstovybė, tų administracinių padalinių, tai jiems reik, joms reikėtų registruotis. Ir yra pateiktas pirmas priedas prie sustarimo, kurios gali būti ir gali nebūti rašytas į skaidrumo registrą. Teikiant pakeitimus, dar vienas klausimas išiškėjo, ar e, registras turi būti privalomas. Mano nuomonė reikia susitarti dėl to. E, nuomonė neigiama dėl pakeitimų, kuriais e, bandoma įdėkti privalomumo aspektą. Mano nuomonė, ir taip jau šis registras yra privalomas. E, prievolė įrašyti savo pavadinimą yra skirtinga nuo pri, e, priverstinio reikalavimo įrašyti, įsirašyti į registrą, bet kas, kas nori turėti įtakos, turi deklaruoti apie savo interesus Europos institucijose ir turi būti trauktas į skaidrumo registrą. Būtent tokiu būdu atsiranda prievolės aspektas ir būtų absurdiška ir juokinga įsivaizduoti, kad bet kokia bendrovė struktūra, kuriai visiškai nerūpi daryti įtakos ES politikai įsiregistruotų šiame registre. Taigi, kaip sakiau, tam tikrą prasme e, registras yra privalomas kai kam. E, vienas konkretus pakeitimas yra su šiuo aspektu susijęs jame. E, sakoma, kad registras yra privalomas, man dėl to problemų nekyla. E, jis yra privalomas tik tiems, kas nori įtakoti Europos parlamento ir komisijos politiką. Aš priešinusi, priešinusi visiems pakeitimams, kuriais e, ketinama, e, kuriais ketinama pasakyti, kad registras bus privalomas. Mes, kaip sakiau, tas registras jau ir taip yra privalomas. Vienas pakeitimas prašo iš naujo suformuluoti sustarimą ir pakeitimą prie sustarimo. Buvo pasiektas susitarimas. Aš neprieštarauju pakeitimui, kuris sako, kad nereikia patvirtinti susitarimą. bet pakeitimai, kuris prašoma pakeisti susitarimą, mano nuomonė, turėtų būti laikomi nepriimtinais, nes negalime pakeisti to susitarimo, arba mes jį atmetame, arba patvirtiname, bet pakeisti jo negalime. E, tokie yra esminiai elementai. E, vienas pranešimas e, iš šių dviejų kalbama apie e, susitarimą, kitas apie reglamento pakeitimą. Apie tai kalbėjome praeitą kartą. Kyla klausimas, ar reikia patvirtinti susitarimą tokį, koks jis yra. Ir kaip ar keisti reglamentą, ar priešingai turime palaukti, nes egzistuoja darbo grupė ir palaukti, kol ji informuos mus apie naujausias problemas, kad galėtume pateikti pasiūlymų kitų. Norėčiau priminti Jums, kaip kad ir sakėme praeitą kartą, susitarimas yra susijęs su ryšiais tarp EP ir komisijos ir pateikti pakeitimai visoms darbo tvarkos taisyklėms, kurios yra susijusios e, plačiai su procedūromis, bet uh, Taip pat e, tai e, apibrėžiamas santykis su baudžiamąją teisę, man atrodo, kad tai yra žingsnis į priekį. Mes nebandome e, kovoti kažkaip užnugarė, tai yra žingsnis į priekį, gana svarbus, pirmasis toks, ponas Dav ir dar kiti kolegos pateikė nemažai pakeitimų, mes turbūt juos suderinsime, kad atspindėtume savo poziciją. Jūs e, matote prieš save tris kompromisinius pakeitimus, jie išdėstyti raštu. Dar papildytas vienas iš tų kompromisinių pakeitimų tam, kad visiškai atspindėtume kompromisą. Elektroniniu paštu buvo išsiuntinėtas tas papildymas. Pirmasis pakeitimas yra A kompromisas, e, jisai susijęs su daugeliu pakeitimų ir juo B punktas yra pastraipa B papildoma, B punktų. Ten sakoma, kad privalomas įsiregistravimas registre netaikomas tiems, kurie veikia pagal sutarties 10, pagal sutartį ir pagal susitarimo 10, 10 straipsnio B, 11, 12 ir 13 straipsnius. Tokiems asmenims netaikomas reikalavimas įsiregistruoti registre. Ir mes kompromise išreiškėme vilti, kad komisija E, pritars šiam patikslinimui naujausiam. Būtent e, A kompromisą papildome tokiomis frazėmis. Toliau kompromisinis e, B pakeitimas Jisai susijęs su šešto, šeštosios pastraipos C punktu yra e, išiškinami svarbiausi susitarimo elementai. Būtent tai, kad registras užtikrina skaidrumą e, įvairiems kontaktams tarp Europos institucijų ir įvairių grupių ir taip pat lobistų atstovų, pilietinės visuomenės atstovų, viešosios valdžios institucijų atstovų ir e, daromas skirtumas tarp įvairių lobistų, kurie yra tarsi pašnekovai Europos institucijų. Ir sakoma, kad ne pačios institucijos turi būti raštos registrą, jų atstovams bus taikomos e, kitos teisinės nuostatos. E, Toliau šeštas naujas e, paragrafas pastraipa. C kompromisas, e, kalbama apie taisyklės, kurios taikomos e, viešosios valdžios institucijoms ir jų organizacijoms, kurios turi tam tikrų interesų ir kurios e, saistomos konstitucinių taisyklių ir kurios turi užtikrinti e, pagrindinės teisės ir sakoma, kad tos organizacijos negali būti lyginamos prie tų su tomis, kurios turi kokiu nors asmeniniu ar atskirų interesų. Ir dėl to įrašymas į sąrašą gali būti taikomas e, autonomiškoms struktūroms, bet ne kažkokioms viešosioms, e, pačioms viešosioms struktūroms. Man atrodo, kad tai yra labai aišku. Dar pasakysiu, kad e, kolega Griuotė nori pasakyti. Aš jau viską pasakiau. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Darbas dar nesibaigė. Mes tik tai pasiekėme tarpinę stotelę. Galvodami apie skaidrumą reikėtų prisiminti ir prezidimo darbo grupę ponia Volis apie šios grupės darbą kalbėjo Strasbūrė. Taigi mes diskutuojame šiais klausimais aukščiausių lygių. Kolega Kazinį kartu su komisijeriai ekspertų grupė parengė tekstą, kuriam galima pritarti arba galima jį atmesti. Aš pasisakau už šį tekstą Džiaugiuosi, kad jame atsispindi mūsų pasiekti kompromisai. Taigi dabar esame tiesiog tarpinėje stotelėje. 37 ir 38 pakeitimai yra nepriimtini. Aš norėčiau padėkoti, kad padėkoti, kad e, radome kompromisą dėl žemių atstovybių. Kasinį sutiko, kad atskiros žemių atstovybės ir kitos atstovybės galėtų patekti į parlamentą. Aš tikiuosi, kad greitai parengsime privalomai pobūdžio registrą ir kad mūsų siūlymams pritars taryba. Tikiuosi, kad visos trys institucijos pradės dirbti skaidrai ir pasieks to skaidrumo registro artimiausioje ateityje. Kiekviena grupė, su kuria tenka kalbėtis, pageidauja tokio registro, tačiau kita vertus mes čia parlamente būname klausiami, kodėl atsitinka įvairiausių negerų dalykų, turiu mm, omenyje apiplėšimus parlamente. Taigi mes pasiekėme jau tarpinę stotelę, kurdami skaidrumo registrą ir tikiuosi, kad rytoj mums pavyks galutinai susitarti. Onorevole Hefner, oh, io mi sono fermato soltanto sui punti essenziali. Ponas Hefneri, aš norėčiau tik tai kalbėti apie esminius dalykus, nes yra ir kitų dalykų, bet jie nėra tokios didelės svarbos, bent jau netokios, kaip kad tie dalykai, kuriuos paminėjau ponas Hefneris. Pakalbėsiu apie svarbiausius dalykus. Dėkuoju pirmininkė. Dėkuoju kolegai Kasinį už pranešimą. Dėkuoju už kompromisinius pasiūlymus. Kaip ir kolega Grotė, aš manau, kad žengėme žingsnį į priekį, kurdami, siekdami kuo desnio skaidrumo ir svarbu, kad parlamentas ir komisija susitartų, svarbu vėliau. Uh, patraukti savo pusę ir tarybą. Deja, taryba kol kas lūkuriuoja dėl privalomojo pobūdžio. Aš pritariu siūlymams pagal atitinkamus teisinius pagrindus sureguliuoti šitą dokumentą taip, kad būtų vadovaujamasi 252 straipsnių ir kad būtų galima numatyti kokias nors sankcijas. Tačiau mes sakome, kad tas registras yra privalomojo pobūdžio, tačiau jokių sankcijų numatyti negalime, išskyrus tai, kad konkrečiam kolegai nebūtų išduodamas leidimas patekti į parlamentą. Kai kurie lankytojai patenka į parlamentą su pateikdami kitokius e, dokumentus, e, dienos leidimą nebūtinai su lobisto pažymėjimu. Todėl mes negalėsime aiškiai nustatyti, kas veda lobistinius pokalbius, kas ne. Taigi pagal galimybės mes turime siekti to, kas yra pasiūlyta, ataskaita yra labai geros kokybės, susitarimas yra priimtinas. Dėl privalomojo pobūdžio tai buvo vienas dalykas, o kitas klausimas. Tos žemių vyriausybių atstovybės, kurios turi teisėkuros įgaliojimus. Taigi tų atstovybių mes negalime lyginti su įprastais lobistais. Džiaugiuosi, kad šitos atstovybės buvo atskirtos šiame dokumente ir manau, kad dabar mes apriepėme visus variantus reikia turėti omenyje, kad mes derėme su komisija. Aš pats dalyvavau diskusijose su komisija, kuri iš pradžių nepriėmė mūsų siūlymų, manydama, kad nereikėtų daryti išimčių ir bažnyčios atstovais, atstovams žemių, e, atstovybėms ir taip toliau. Tačiau aš manau, kad į bažnyčią galima įstoti ar neįstoti, būti bažnyčios nariu ar ne ir čia galima pasirinkti įvairiausias konfesijas. Arba mašiną galima nusipirkti Volvo, BMW atstovybėje, arba e, pirkti programinę įrangą Microsoft ar kitoje e, bendrovėje. Taigi vienas dalykas tam tikrų tiekėjų interesai ir jų atstovavimas, tačiau negalime pasirinkti federacinės žemės, iš kurios esi kilęs arba deleguotas. Ir jeigu aš esu bavaras, tai yra likimas arba laimė, kad esi federacinės valstybės pilietis, konkrečios žemės pilietis ir tas e, konkrečios žemės suverenumas turi būti atspindėtas, kadangi žemių atstovai yra konkrečios administracinės struktūros, valdžios struktūros atstovai ir negalima jų lyginti įprastiems lobistams. Džiaugiuosi, kad komisija suprato tą skirtumą ir ji yra pasirengusi parengti tinkamą dokumentą arba papildomą protokolą prie mūsų uh, E, dokumento. Dabar tas skirtumas yra labai aiškus. Parlamentas kasinio iniciatyva suformulavo nuostatas labai aiškiai ir informuoja, kad iki kitos sutarties peržiūros ir iki kitų naujų formuluočių mes taip ir elgsimės, kaip yra pasiūlyta. Todėl norėčiau, kad komisija atsižvelgtų į tai, į tuos pakeitimus, kurie yra pateikti ir dėkoju už bendradarbiavimą. Grazie, adesso la parola all'onorevole. Dėkoju. Ponas Lambrinidis. Dėkui, pirmininkė. naujai suburta darbo grupė, pirmininkaujant ponui Buzikui, e, susitiks pirmą kartą rytoj. Diena Volis ir aš, pirmininko ir pirmininkų suėgos su sprendimais e, paskirti vicepirmininkai šios darbo grupės. E, du svarbiausi uždaviniai peržiūrėti Elksenos kodeksą, taikoma parlamento nariams pateikti pakeitimus ir kita mūsų užduotis peržiūrėti lobistų Elksenos kodeksą ir taip pat pateikti pasiūlymus. Šiame kontekste aš norėčiau išryškinti porą klausimų. Tarp institucinis susitarimas aiškiai kalba apie Elksenos kodeksą lobistams ir aiškiai sakoma ten, ką jie turėtų daryti, ko nedaryti. E, e, darbo tvarkos taisyklės, dešimtas priedas e, yra pakeičiamas tuo, kas svarstome dabar, tų to Elksenos kodekso. Parlamentas dabar turi labai atidžiai peržiūrėti visas taisyklės. Ar jūsų nuomonė mes pakankamai plačiai galima, vel, e, galime elgtis, kad galėtume pasiūlyti pakeitimus esminius, e, tai, kas turėtų atsispindėti tarp institucinėme susitarime. Jeigu ne, tai būtų mm, visai, mm, ne, visai vargu reikia tos darbo grupės, kuri užsima šios, šiais klausimais. Apie Vokietijos žemės klausimas buvo įdomus. Bet mes turime galvoti ne apie valstybių narių ar žemio atstovus, bet apie užsienio atstovybės. Ir kaip jūs įsivaizduojate, pavyzdžiui, diplomatinės atstovybės e, e, turėtų būti traktuojamos kaip jų požiūris į e, Europos parlamentą turėtų būti traktuojamas pagal tarp institu... tame naujame tarp institucinėme susitarime. Egzistuoja daug tarptautinių sutarimų, kuriuos mes turime patvirtinti ir taip toliau. Ir trečios šalis nori gana stipriai, kad jų interesams būtų atstovaujama ir tai daroma per ambasadorius, e, diplomatinės atstovybės apskritai. Tie žmonės nėra lobistai, ta prasme, kad jie nenori užsidirbti pinigų, bet tuo pačiu metu jie bando įtakoti es teisės aktus per Europos parlamento narius. Ar jie turi ar neturi įsiregistruoti pagal tarp institucinį susitarimą? Ačiū. E, ponas Teinė. Pone Teinė. Aš norėčiau padėkoti už kompromisinius pasiūlymus, ypač dėl žemių atstovybių ir taip pat dėl viešosios teisės biurų. Aš norėčiau paklausti komisijos vis dėlto, ar ji negalėtų mums paaiškinti, jau vien dėl to, kad pa, pildyme yra sakoma, kad artimiausios peržiūros metu reikėtų patikslinti, ar tas žemės atstovybės reikėtų tiesiog išbraukti iš to sąrašo. Galbūt komisija galėtų paaiškinti, kadangi galime tiesiog vienapusiškai išbraukti tam tikrą dalį teksto Čia yra du žodžiai, kuriuos būtų galima išbraukti ir tai užtruktų labai neilgai. Jeigu parlamentas pritartų, tai tik tai jau reikėtų paprašyti komisijos, kad ji antrame priede išbrauktų tuos du žodžius. Norėčiau paklausti komisijos nuomonės. Vorrei dare la parola a Efner che vuole forse intervenire su questo intervento. Prego. Aš norėčiau, kad mes susikalbėtume aiškiai. Aš kalbėjausi su komisija ir sutariau, kad ir sakiau, kad iš pradžių komisija neižvelgia problemos, o po to pabaigoje komisija suvokė, kad reikia pakeisti tekstą taip, kaip pasiūlė savo kompromisinėme variante kolego Kasiniai. Taigi man buvo patikinta, kad šita komisijos rezoliucija ar tiesiog sutikimas gali būti įformintas raštu, dokumentu ar panašiai. Ponas Daf. Tiesiog norėjau nuraminti poną Lambrinydės. Ypač tai yra aktualu dabar, kai jis pradeda eiti savo naujas pareigas. Aš manau, kad yra labai sunku, labai svarbu yra mums visiems suprasti, kad tarp institucinis susitarimas galiojo tik tai tiek, kiek jis galiojo. šis susitarimas nėra pakankamai griežtas. Europos parlamentas e, ne tik suaugo ir subrendo, bet ir gyjo papildomų įgaliojimų. Ir šiame susitarime į tai nesižvelgiama. Taigi aš galėčiau Jums, ponė, pasakyti, kad mes turėtume, turėtume užbaigti tą darbą, kurį pradėjome. Dirb, dirbome ilgą laiką ir manau, kad atėjo laikas šį darbą užbaigti. Yra tam tikrų požymių, jog mes norime šiuo keliu eiti dar toliau Pavyzdžiui, 30-ame pakeitime aš kalbu apie mūsų teisėje, kurios pėtsaką. Parlamento biuras gal galėtų parengti sistemą, kuri leistų parlamento nariams, ypač tiems, kurie rengia pranešimus, pranešti parlamento valdžiai apie tai, su, ko, su kokiais e, lobistų su kokiais lobistais jie bendradarbiauja. Aš manau, aš suprantu, kad nebus lengva įtvirtinti tokią naują tvarką, bet aš manau, kad verta vis dėlto pabandyti. Ir aš žinau, kad komisija pritarė šiam pakeitimui. E o dabar noriu suteikti žodį komisijos atstovui. Ar jūs norėtumėt pasisakyti? Merci, Monsieur le Président. Uh, I, I think that, uh, it... Ačiū, panė pirmininkė, aš manau, kad uh, šios diskusijos kontekste aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris dalykus. Pirmiausia, Žodis lobistas yra vartojamas kaip e, tų asmenų, kurie privalo registruotis apibrieštis. Aš norėčiau paprašyti pono Kasinį užtikrinti, kad žodis lobistas ne atsirastų tekste, kadangi šis dokumentas turėtų būti platesnis. Jis turėtų apimti visas, e, visus subjektus, kurie prisideda prie teisėkuros proceso. Yra nemažai e, tokių subjektų, kurie taip pat turi laikyti skaidrumo nuostatų Ir vargu, ar šie subjektai norės laikytis šių nuostatų, jeigu jiems bus sakomas lobistų reglamentas, ypač jeigu jie nesuvokia savęs kaip lobistų. Taigi, tai yra pirmasis dalykas, kurį norėjau pasakyti. Reikėtų vengti žodžio lobistas. Antras dalykas. Tekste yra du straipsniai, kuriuos reikėtų interpretuoti ir skaityti kartu. Aš kalbu apie devintąjį straipsnį. Iš, uh, Išrašus yra nu, nurodyta, jog diplomatinių misijų ir tarptautinių organizacijų atstovai neturi registruotis. Taigi, jei e, federalinėje valstybėje tam tikros galios suteiktos yra e, subnacionaliniam lygmeniui, tuomet šios nuostatos galėtų būti pritaikytos tai galiotų Ispanijai, Junktiniai karalystiai, gal kitoms šalim, valstybėms narėms. Vokietijos žemėms ši nuostata nebūtų taikoma. Toliau. Dešimtos straipsnio B papunktis. Ten yra parašyta, kad mutatės mutandis bus taikomos, funkcijos bus taikomos visoms organizacijoms, kurios dalyvauja e, e, lobistinėje veikloje. Taigi, jeigu kokia, nor, jei kokia nors įstaiga užsieima veikla, kuri neįeina ne į šio uh, reglamento taikymo sritį, tuomet jie neturėtų registruotis. Kalbėtos nesijungės mikrofono think... Aš suprantu, kokia jūsų interpretacija, bet reikėtų tą patikslinti, nes jūs sakote, kad valstybės narės taip pat ir reiškia ir regioninės valdžios institucijos ir taip toliau. Tai kodėl aiškiai nepasakyti, tad, nes kitaip kyla daugybė nesusipratimų. Aš suprantu, kad daug problemų susijęs su reforma ir pirminiu tekstu, bet man atrodo, kad mes turime išlaikyti nuoseklumą tarp susitarimo, tarp institucinio ir pranešimo. Aš manau, norėčiau, kad šeštajame romėniškame punkte būtų išsklaidytos abejonės galbūt ten reikėtų padaryti tik numatyti išnašą ir pasakyti, kad čia turime omenyje atstovybės kitokio pobūdžio negu žemių atstovybės. Ir tada mes galėtume kalbėti apie atstovybių biurus Tačiau problema buvo, jog valstybių, federacinių žemių, valstybių, valstybių žemių atstovybės. Riunione dei coordinatori. Ho, ho chiesto di parlare e l'onorevole Lambrianidis ancora, mi pare. Turime tęsti darbą, kadangi mūsų dar laukia koordinatorių posvis. Ponas Lambrinydis paprašė žodžio ir ponas Grote. Prašau, ponė. Taip, aš paprašiau žodžio štai dėl ko. Tai, ką pasakė Andrew Duff, mane patenkino tik iš dalies. Jei pažvelgsite į Andrew pateiktą pakeitimą, pamatysite, jog tai yra klasikinis pavyzdys to, kaip, apibrėžti, kaip reikėtų apibrėžti mūsų darbo grupės užduoti. Tai yra tai, kaip galima būtų patobulinti Europos parlamento darbą. Tačiau kaip tai galėtume mes daryti, kaip galėtume savo rekomendacijas pat po to pateikti šiam komitetui. Jei mes e, pradėsime e, nuo kito galo, tuomet viskas bu, bus supainiota. Nes jeigu AFKO parengs e, pranešimą ir po to bus pateikti nemažai pakeitimų jam, ir tai dubliuos dar, mūsų darbo grupės darbą. Jūs be abejo galite apsispręsti, kaip reikėtų elgtis. Tačiau aš noriu tiesiog į šią problemą atkreipti jūsų dėmesį. Koordinatoriai gali šį klausimą svarstyti. Tačiau trečių šalių e, vyriausybių atstovai, aš mačiau išnašą ir e, aš suprantu, ką jūs sakėte. Ir aš suprantu, kad dabar mes šių nuostatų negalime pakeisti. Man nelabai aišku, kokia logika buvo remtasi ją rengiant. Tačiau, jei mes pasakysime komisijai, kad e, įtraukimas registrą nereiškia, kad jūs esate lobistas, kad įtraukimas į registrą reiškia, kad jūs tengiatės paveikti ES kūriamus teisės aktus taip, kad jie būtų jums palankesni. O jeigu mes įtrauksime nacionalinės e, vyriausybės, o nacionalinės vyriausybės e, neprivalo registruotis, kadangi jos e, pagal savo prigimti privalo daryti poveikį mūsų tvirtinamiems teisės, teisės aktams kai šios vyriausybės įtakoja savo šalies viduje rengiamus teisės aktus, tai yra natūralu, tačiau jeigu jie yra, e, jeigu jie daro tą patį ES lygmenių, tuomet juos reikėtų įtraukti į šį registrą, kadangi jie patektų į tą apibrėžimą, kuris e, apimtų visus, kas bando daryti įtaką ES e, teisės aktams. Tai tiek, ponė pirmininkė, daugiau dėl laikos tokos nekalbėsiu. Manyčiau, kad taryba turėtų prisijungti prie registro rengimo ir tada gali daryti savo įtaką ir ateityje, ko gero, reikėtų uh, visoms trim institucijom kartu dėrėtis ir tai išvengtume bet kokių nesusipratimų. E Dėkuoju, aš pasistengsiu sureaguoti į tai, kas buvo pasakyti ir atsakyti į man patiktus klausimus. Kaip jau buvo pasakyta, Elksinos kodeksas jau e, egzistuoja, jis yra išdėstytas mūsų darbo tvarkos taisyklėse. Mes turime dešimtąjį priedą, kuriame uh, Dabar yra suformuotas naujasis Elksinos kodeksas, kuriame yra numatytos ir tam tikros bausmės, kurios yra nustatomos priklausomai nuo padaryto prasižengimo sunkumo. Mes galime be abejo pateikti pakeitimą, tačiau šios nuostatos iš esmės jau egzistuoja. Diplomatinės atstovybės, apie tai jau kalbėjome, taigi aš nieko ir nekalbėsiu apie tai. Žinome, kad diplomatinėms atstovybėms e, nebus taikomi e, reikalavimai registruotis. Aš pritariu pateiktiems pakeitimams. Aš kalbu apie pono DAF ir kitų pateiktus pakeitimus. Jei pažvelgsite į trečiąjį pakeitimą, tai iš tikrųjų šis pakeitimas yra labai svarbus e, žingsnis. Tačiau tai yra tik pirmasis žingsnis. Taigi galime apjungti ponio DAF ir ponios Volės pakeitimus ir galime paprašyti, kad biuras sukurtų tokią sistemą, kuri leistų nariams registruoti lobistus ir galutinėme pranešime mes pasakytume registruoti lobistus, kurie uh, e, užmėsgai kontaktą su pranešėju arba su komitetu dėl tam tikro e, pranešimo. Šių nuostatų reikia, bet uh, pasakyti, kad jų reikia yra lengviau, nei jas iš tikrųjų įtvirtinti. Ar mes galėsime bendrauti tai su tais, kas uh, įsiregistravo arba su tais, kas, kas neįsiregistravo registre. Tai yra sudėtingas klausimas. Ar tik pranešėjai turi pranešti e, biuro apie tai, su kokiais lobistais bendrauja, ar tą turi daryti ir šešėliniai pranešėjai, ar visi kiti Europos parlamento nariai. Taigi ši sistema labai, bus labai sudėtinga. Europos parlamento funkcijos yra gan plačios. Ir aš manau, kad mes šiandien kalbame tiesiog apie skaidrumo registrą, kuris turėtų užkrauti parlamento nariams tam tikrą atsakomybę. Susitrėme nekalbama apie lobistus, susitrėme kalbama apie organizacijas ir interesų grupės, kurios tiesiog stengiasi paveikti priimamus teisės aktus. Žodis uh, paveikti arba bandyti daryti įtaką, ita, bent jau italų kalboje turi neigiamą atspalvį. Tačiau dažnai gali būti taip, kad į mus kas nors kreipiasi ir mes gal ir, galime ir nenutuokti, kad tas žmogus į mus kreipiasi vien dėl to, kad mes rengėme kažkokį pranešimą. Taigi šiandien darome tik vieną žingsnį į priekį, ir po to turėtų sekti kiti veiksmai. Mes turime atsižvelgti be abejo į skausmingą patirtį, kai kuriuos įvykius, kurie įvyko, tačiau nereikėtų manyti, jog vi, visos interesų grupės ar visi lobistai elgesi netinkamai. Tie įvykiai, apie kuriuos aš kalbėjau, įvyko ne dėl lobistų kalties. Į, uh, Tai buvo žurnalistų darbas. Nepamirškime, jog e, į parlamento narius gali kreiptis e, bet kas gatvėje ir e, autobuse ar dar kur nors kitur. Mes nekalbame dabar apie tuos, kurie ir neslėpia, jog atstovauja tam tikroms e, idėjoms, kurie pateikia tam tikrus pasiūlymus ir kurie nori pateikti juos e, Europos parlamento nariui, kuris rengia kokį nors pranešimą. Taigi, aš manau, kad mes rytoj balsuosime dėl šio dokumento ir manau, jog iš esmės e, sutarėme šiuo klausimu ir pažiūrėsime, kaip uh, vyks balsavimas, yra parengti kompromisiniai pakeitimai, žinome jau daugmaž, kad visiems pritarėme, o dėl visų kitų klausimų galite balsuoti kaip norite. Palaukite dar paskutinis klausimas, pono Messerschmidt pranešimas. Dėl nuomonės e, jūri komitetui, dėl geresnės teisėkros. Pone Messerschmidt, žodis Jums. Dėkui, pirmininkė. Nežinau, kaip išsamei turiu kalbėti šio klausimu, laiko daug neturime, bet kaip žinia, mes e, iš komisijos laukiame dviejų dokumentų dėl geresnės teisėkuros, konkrečiai kalbama apie turinio ir proporcingumo principus ir taip pat dėl protingų teisėkuros aktų yra pateiktas pasiūlymas komisijos. Aš dabar e, pasakysiu, kad ponas Karim e, ir Sančias e, rengia pranešimus jūrių komitete šiais klausimais. Svarbiausias dalykas yra proporcingumo subsidiarumo principų e, išlaikymas reikia pabrėžti, kad komisija sveikina naujas iniciatyvas pagal Lisabonos sutartį. Taip pat reikia apibrėžti keturias rytis, kur tikimasi, kad bus užtikrinti ta svarba, geresnės teisėkros prieglopstis, migracija, e, vartotojų reikalai, energetika. Ir parlamentas e, ir kitos dvi institucijos turi susitarti, kaip e, vyks peržiūra šių sričių ateityje. Nemanau, kad ilgai institucijoms reikėtų svarstyti, kaip dirbti dėl protingos teisėkuros, išmanios teisėkuros pranešimo. E, reikia siekti e, geresnių teisės aktų skirtų ES vidaus rinkai, reikia atviresnio proceso. Konkrečiai sakoma, kad komisija norisi, nori imtis aštuonių naujų iniciatyvų atsižvelgiant į naujus teisėkuros pasiūlymus, jie visi turi būti pagristi rimtesniais e, vertinimais, negu kad anksčiau. Pabrėžiamas atvirumas kaip esminės svarbos dalykas. Komisija taip pat pabrėžia, kad reikia geresnės kokybės kontrolės ir norima atsisakyti 2012 metais e, norima baigti biurokratinės naštos mažinimo procesą, bet tai gana ambicinga. Komisija taip pat e, klausimams e, siūlo numatyti interneto svetainę. Tai yra pagrindiniai pasiūlymai, kurie nagrinėjami pono Karimo pranešimo projekte jį rengia Teisės reikalų komitetas, kaip sakiau, bet reikia dar daug ką įrašyti ir aš rengiu nuomonę, greitai ją jums išplatinsiu mūsų komiteto nariams dėl poveikio vertinimo. Manau, kad yra teigiamas elementas užsitikrinti aukštesnės kokybės vertinimus prieš e, pradedant teisėkuros procesą. Bet daug kartų jau matėme, kad e, taryba ir parlamentas e, nesutarė ir pakeičiami iš esmės komisijos pasiūlymai kartais. Todėl būtų geresnė, gera mintis atviresnį procesą pradėti dėl poveikio vertinimo ir paskui pakoreguoti poveikio vertinimus pagal tarybos parlamento ir panašiai pasiūlymus. Toliau nacionalinių parlamentų galimybės atsinaujinti ESLEX svetainės. Nuomonėje apie tai taip pat bus kalbama trečias pasiūlymas mano. Yra susijęs su nusiskundimais kad poveikio vertinimas e, tik tai nurodo bendrus, o ne neto smulkesnius duomenis arba skaičius. Aš siūlau e, komisijai iškelti tokį klausimą ir e, rekomenduoti pakeisti savo požiūrį ateityje. Toliau pranešime e, sakoma, kad programa skirta biurokratiniai naštai sumažinti numatyta iki 12 metų. Pirmiausia, nerealu tikėtis, kad iki 12 metų pabaigos bus įgyvendinti visi tikslai. Jau antra, nelabai ambicinga tik tai iki 12 metų užsibrėžti. Aš siūlyčiau uh, atlikti realistišką vertinę to, ką galime padaryti iki 12 metų ir po to, kad procesas nesustotų 12 metų pabaigoje. E, toliau pabaigoje aš kalbėsiu apie problemą, kuri aktuali daugeliu valstybių narių ir privataus sektoriaus veikėjų. Tai yra e, reglament nuostatų įgyvendinimo skirtumai valstybėse narėse, taisyklių, e, nes e, kai kas e, skirtingus terminus taiko, o kai kas pasima tik tai tas, tuos elementus, kurie šiek tiek leidžia pagerinti padėtį. Aš parengsiu nuomonės projektą, jį išplatinsiu visiems nariams, koordinatoriams, taip pat sekretoriatui. Labai laukiu jūsų pasiūlymų. E, sieksime, kad Teisės reikalų komitetas gautų mūsų nuomonę. Kaip suprantu, birželį Strasbūrė turime balsuoti jau dėl šio pranešimo. Ačiū. Grazie, onorevole Messerschmidt. Dėkuoju kolegai Messerschmidt. Gracias, señor presidente. Ačiū pirmininkė, dėkoju kolegomis iš MIT. Šešėlinis pranešėjas Moreira turėjo atvykti šį posėdį ir pristatyti savo poziciją. Tačiau, kadangi šitas klausimas yra aptarinėjimas labai vėlai, jis turėjo išvykti į kitą posėdį ir prašė vietoj jo pristatyti jo poziciją. Mes manome, kad šitas klausimas iš tiesų labai svarbus. Jį aptarinėjame beveik kasmet. Ir jūri komiteto pozicija būtų štai tokia. Kiekvienu atveju, kiekvieną kartą tampa aiškiau, kad e, teisėkura yra ne tik tai teisės dalykas, bet ir tai, kad e, šitie įstatymai turi tiesioginį poveikį mūsų gyvenimui, mūsų ekonomikai ir apskritai visai sistemai. Pagrindinis atspirties taškas turėtų būti, kaip galėtume išvengti perteklinio reguliavimo, kaip sumažinti biurokratinę naštą, kuri niekam nereikalinga. Atrodo, kad biurokratinių prievolių numatoma vis daugiau, kurios teisinių ir jokių kitokių požiūrių nėra pateisinamos. Taigi reikia supaprastinti teisėkurą, sumažinti administracinę naštą, skatinti naujausias technologijas tose srityse, kur tai yra įmanoma. Ir, kaip jau minėjo kolega Mesešmit, reikėtų siekti los programas financieros, un campo en el que. Išmanių įstatymų visose srityse ir e, visose politikos srityse. Tai labai svarbu visai Europos Sąjungai. Kita vertus, reikia atlikti išsamų poveikį vertinimą ex ante o po to ir įvertinti, koks konkretus tų įstatymų poveikis siekiant e, ištaisyti susidariusias kliūtis arba ištaisyti klaidas. Ir taip pat reikėtų pratesti tų iniciatyvų įgyvendinimą, kurios pasiteisinimą. Taip tie įvertinimas turėtų būti prieš teisėklos aktų pasiūlymą ir po jo kaip bendri įstatymų leidėjai kartu su taryba ir komisija pagal Lisabonos sutartį mes turime siekti tokių įstatymų, kurie užtikrintų skaidrumą, kad juos suprastų visuomenės. Reikia vengti per daug detalių įstatymų, techninių político final sobre los actos delegados quizá. Nes e, galutinis sprendimas dėl deleguotų teisės aktų dar nėra priimtas ir kita vertus tai leis mums nepersistengti, bet ir žinoma užtikrinti kuo desnį skaidrumą. reagire all'intervento di Guerrero. Jei ponas Mesiršmitas norėtų sureaguoti, jūs galite taip daryti. Manau, kad mes iš esmės sutarėme šiuo klausimu. Mes visi norime, kad šis reglamentas veiktų kuo sklandžiau ir kad būtų taikomas kuo paprasčiau visoms suinteresuotoms šalims. Aš parengiau kelis pasiūlymus Aš pasižymėjau tai, apie ką Jūs kalbėjote ir pasistengsiu tai išvelgti savo dokumente. Ir o, Jūsų minėtas kolega ir visi kiti galite teikti savo pasiūlymus. Dėkuoju. Grazie. Allora abbiamo concluso anche su questo punto. Dėkuoju, taigi galime baigti svarstyti šį klausimą. Ponas Mesiršmitas jau pasakė, kad jis e, išplatins savo rengiamą pranešimą. Jis dėja negali dalyvauti kitame mūsų posėdėje. Taigi pakeitimus galima bus teikti šiam pranešimui tiesiog jį išnagrinėjus. Ir pakeitimus galima teikti iki gegužės 24 dienos. Taigi dabar galime baigti komiteto posėdį. Tęsime jį rytoj ryte 9 valandą. pas mus atvyks ponas Zairis, kuris kalbės apie Vengrijos konstituciją, kuri buvo patvirtinta, turi būti patvirtinta šiandien. Deja, koordinatorių posėdžiui liko nedaug laiko, todėl aš norėčiau jį pradėti iš karto. Ar jūs pritarėte tam, kad mes įspręstumėme dabar svarbiausius klausimus, o visus kitus e, koordinatorių posėdžio darbo tarkiai esančius klausimus perkeltume e, į rytojus posėdį ir galėtume pratesti koordinatorių posėdį rytoj.